Bonjour à tous. Good morning. Dear colleagues. Labas rytas, mėly kolegos. Prašau visus susėsti. Pradedame darbą. Buenos días a todas y todos. Labas rytas. Kolegos, pradėsime mūsų komiteto posėdį. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Norėčiau atidėti 13 punktą, pagal kurį turėtumėme svarstyti nepasirašytas tarptautinės sutartis. Jį turėjome pagal pasiūlymą, jį turėtume svarstyti rytoj. Tarybos pirmininko pono Liubalkabos pasisakymo kontekste. Tai yra svarbu. Taigi, e, jums neprieštaraujant ir patvirtiname tokį darbo tvarkės pakeitimą. E, pas mus ateis vidaus reikalų ir teisingumo ministrai, atstovaujantis tarybos pirmini, pirmininkė. Ir toliau pagal darbo tvarkę pirmininko pranešimai. Turėtume išklausyti pono Sogor e, pristatymą dėl redmisijos, sutar, dėl redmisijos sutarties su Pakistanu. E, kitame mūsų komiteto posėdėje numatytame Liepos 12-13 dienomis. Taigi, pagal numatytą procedūrą parlamentas turėtų e, teikti savo pritarimą. Ir pagal šią procedūrą mes negalime priimti jokių pakeitimų teisės projekto, nebent nariai iš principo priešintųsi šiam pasiūlymui, tuomet galima balsuoti prieš jį. Bet jei norėtumėte teikti pakeitimus teisėkoros rezoliucijai, tai e, tą reikia padaryti iki penktadienio vidurdienio iki birželio 25. Pone Flotur, prašau. Euh, euh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Flotur. Noriu pasakyti, kad mane nustebino šio klausimo atidėjimas iki Liepos mėnesio. Aš supratau, kad mūsų posėdėje Strasbūre mes aptarsime, kaip geriausiai dirbti pagal uh, Lisabono sutartį ir kaip pagal, sutartį pagal nuoją procedūrą svarstyti šią redmisijos sutartį. Ir jeigu buvo nuspręsta pradžioje renkti politinę rezoliuciją, kuri aiškiai būtų išdėstyta mūsų parlamento narių pozicija dėl šių dėrybų ir dėl redmisijos sutarčių funkcionavimo. Uh, man tikrai keista, kad mes ir toliau čia dirbame visiškai neišklausydami šešėlinių pranešėjų nuomonių ir nėra aišku, kokį e, sprendimą galų galę priimsime. Gerai, atsižvelgėme į jūsų e, pastebėjimus. Ponas Busutilas pranešėjo nėra, e, tačiau aš su juo kalbėjau ir aš turiu kitokią informaciją nei Madame Flotor. E, man atrodo, mes turėtume balsuoti dėl šio svarbaus dokumento ir diskusijas reikėtų surenkti plenarinėme posėdėje, kad visi nariai turėtų galimybę pasisakyti, kaip jūs teisingai pastebėjote, ponė pirmininkė. Mes galime arba tik pritarti tai sutarčiai, arba ją atmesti. Taigi geriausia ją svarstyti plenarinėme posėdėje. Tačiau man susidarė susidarė įspūdį, kad, kad įspūdis taip pat, kad rezoliucijos ne, nebus teikiama šiuo klausimu. Pirmininkas išklausęs pasiūlymų dėl procedūros panegijom. Euh, Kalbėsiu trumpai. Iš tikrųjų, numatytas, mes planavome šį posėdį draugės su ponia Flotur ir galiu tik tai patvirtinti, jog kai pasidalinome Mes suvokėme, žinojame, kad galėsime balsuoti arba už, arba prieš, kaip ir buvo minėta. Bet taip pat, kad parengsime kažkokį pareiškimą ar rezoliuciją, nežinau kokio pabudžio dokumento, dokumentą, kuriame būtų pristatytas politinis šios susitarimo kontekstas ir mm, tai, kaip parlamento nariai galėtų gauti informaciją ir atsakymus į kur, kai kurios klausimus, kuriuos mes šiandien nuolatos uždavinėjame, uždavinėjame šios sutarties e, atžvilgių. Taigi, aš galiu tik patvirtinti, kad būtent tai buvo aptarta posėdį ir aš supratau, kad ponas Sogor taip ir suprato viską. To... Gerai. Ponas Busutėl. Aš ne, vėlgi noriu pasakyti, kad tai yra įprasta procedūra, mes galime pritarti tai sutarčiai arba ją atmesti, jokių pakeitimų ir mes neturėtumėme kurti precedento. Mes galime tai svarstyti koordinatorių posėdėje, bet aš neprištariu šiam pasiūlymui. We'll Mes spręsime šį klausimą koordinatorių uh, susitikime, todėl siūlau dirbti pagal darbo atvarkę ir spręsime, svarstysime galimybę balsuoti e, mūsų komitete dėl šio klausimo Liepos 12-13 dienomis. Toliau. Trečias darbo tvarkės punktas - anksčiau įvykusių posėdžių protokolų tvirtinimas. Jos turite savo plankuose. Niekas neprieštarauja. E, jeigu turite pastabų, jas reikia įteikti iki posėdžio pabaigos, jei ne, protokolai bus laikomi patvirtintais. Dabar periname prie ketvirtojo darbo tvarkės punkto. Aptarsime ES tarybos darbo rezultatus, pirmininkaujant Ispanijai, imigracijos rytyje. Pas mus atėjo e, Ispanijos imigracijos ir emigracijos valstybės sekretorė, ponė Teron. Ispanija, kaip žinote, šiuo metu pirmininkauja taryboje. Ana Teron mes parlamente gerai pažįstame. Ji jau daugelį metų dirba su mumis. Taigi esame jums dėkingi už tai, kad atėjote į mūsų posėdį ir esame pasirengę išklausyti tarybos darbo išvedas imigracijos srityje. Pone Teron. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš iš tiesų esu pripratusi būti kitoje stalo pusėje, man šiek tiek keista sėdėti čia. Kaip ten bebūtų, atėjau tam, kad pasidalinčiau mintimis Ispanijos pirmininkavimo pabaigoje. Bandysime įvertinti pirmininkavimą atsižvelgianti tai, ką 26 dienos susitikime sakė ponas Korbačio pakalbėsiu apie mūsų pirmininkavimo darbo tvarkę imigracijos srityje. Aš kaip valstybės sekretorė buvau atsakinga už kai kuriuos aspektus ir aptarsiu konkrečius dalykus. Visų pirma, įvertinsime Europos susitarimą dėl imigracijos ir prieglopščio. Toliau imigracijos politika kurią vykdėme pastarosius šešis mėnesius. E, veiksmų planas skirtas nepilnamečiams be lydinčių suaugusiųjų. Ir toliau pristatysiu išvadas, kurios buvo padarytos e, po daugelio pirmininkių, tarybos pirmininkių darbo, kalbant apie e, tų asmenų integraciją Europos Sąjungą, kurie atvyksta iš kitur, iš trečiųjų šalių, imigruoja į Europos Sąjungą. Jūs geriau nei aš žinote, nes esate susipažinę su aplinkybėmis visomis, jog mūsų pirmininkavimo pradžioje buvo sunkumu dėl institucinių. E, Dėl institucijose susidariusios situacijos metų pradžioje reikėjo laiko naujai sutarčiai įsibėgėti ir atitinkamai pritaikyti institucijų darbą pagal tą sutartį. Taip pat Europos komisija taip pat tik pradėjo dirbti, įsibėgėjo ir mums buvo sudėtinga dirbti. Sudėtinga pasiekti tokį tempą, kokio pagydavome nuo mūsų pirmininkavimo pradžios. Nežiūrėti, tai, tai aišku nebuvo priežastimi nieko nedaryti. Bet svarbu nepamiršti, kad viskas buvo netaip paprasta. Taigi visų pirma, norėčiau pakalbėti apie imigracijos ir prieglapšio paktą. Kaip žinote, šis dokumentas turėtų tapti metinę ataskaitą, kur būtų pristatyta, kas nuveikta per pastaruosius 12 mėnesių. Manau, kad visų pirma, reiktų suvokti, kad šiame dokumente išdėstyti prioritetai kitam, kitiems metams, kitiems 12 mėnesių. Taigi tai buvo pirmas toks analitinis dokumentas ir mums džiugu, kad mes jį rengėme. Paktas paremtas įvairiais principais ir įsipareigojimais, kuriuos įvertino komisija. Šioje metinėje ataskaitoje aptarta pasiekta pažanga, bei išdėstyta, ką dar reikia nuveikti per ateinantį laikotarpį. Taigi, kalbant apie vertinimą išdėstytą šiame pakte, mes suvokiame, jog mums reikia eiti priekin. Kalbu apie politikos politinius planus imigracijos rytyje. Reikia plėtoti bendradarbiavimo mechanizmus e, integracijos vardan. Taip pat reikia renkti e, rodiklių e, sistemą. Reikia pasirenkti Saragosos susitikimui. Frontex buvo labai parankus mums instrumentas. Tai yra tarsi na, tam tikras mm, rodiklis, ta, tas, ta, ta vieta, kur atsispindi, viskas labai aiškiai matosi migracijos rautai. E, Prieglopstis Prieglops, Europos Sąjungoje yra kita svarbi tema. Taip pat reikia nepamiršti, kad imigracijos ryties prioritetai turi būti nepamirštami dialogose, kuriuos vykdome su trečiosiomis šalimis. Sakyčiau, kad mums pavyko sudaryti svarbę sutartį taryboje. Kaip žinote, taryboje reikia atsižvelgti įvairiausius dalykus ir šis vertinimas, šio pakto vertinimas, manau, galėtų būti labai įdomus ta ataskaita galėtų būti labai įdomus dalykas Europos parlamentui. Ten kalbam apie skaidrumą, apie tarybos darbo vertinimą ir tai yra galimybė kasmet įvertinti rezultatus. Mes taip pat galime būti užsikrinti didesnį skaidrumą, kalbėtume apie kitus, me, kit, kitus 12 mėnesių. Kita tema, kurią norėjau aptarti šiandien. yra imigracijos politikos planas. Ir čia kalbame apie teisėtą migraciją. Na, man tas terminas šiek tiek, yra šiek tiek keistokas, nes mano supratimu imigracija visada turi būti teisėta. Jeigu kalbame apie imigracijos politiką, net, tai nesusijęs su imigracijos politika, tuomet tai yra ne visiškai teisėta migracija. Taigi kalbu apie srautus, kurie yra teisėti. Tai yra vienas iš prioritetinių klausimų, jūs tai žinote, nes dirbate šioje srityje. Mes norėjome e, pasiekti pažangos e, svarstant sezoninių darbuotojų direktyvą bei komandiruojamų darbuotojų direktyvą. Čia buvo e, sunkumu komisija nepristatė laiku visų reikalingų dokumentų ir todėl mes daug dirbome dėrėdamiesi dėl direktyvos dėl vienkartinių leidimų. Dėl bendrųjų leidimų. Mes nusprendėme, kad tai turi būti bendros apriepties dokumentas ir kad reikia, kad tai turi būti tam tik tikras rėminis dokumentas visiems teisės aktams liečiantiems sezoninius darbuotojus. Ir e, šis, jūs svarstate šį dokumentą, taip pat socialinių reikalų užimtumo komitetas svarstė jį. Mes esame vis dėkingi už bendradarbiavimą, už abipusį pasitikėjimą ir iš tiesų už labai profesionalų bendradarbiavimą. Mes mm, padarėme viską, kad ateityje būtų galima pasiekti pažangos šioje srityje. Dirbame su Belgija, kuri perims pirmininkavimą, kad tie bendrieji, bendrųjų leidimų projektas išvystų dienos šviesą. Manome, kad jis galėtų būti tvirtinamas per kitą pusmetį. Kitas svarbus Ispanijos pirmininkavimo klausimas, tai veiksmų planas skirtas nepilnamečiams, be, kurių nelydi suaugusieji. Kalbu apie asmenis, kurie atvyksta čia dviem skirtingais kanalais. Visų pirma, asmenys atvykstantis į Europos Sąjungą ir čia ieškantis prieglopsčio. Kita vertus, į Europos Sąjungą atvyksta, žmonės atvyksta įvairiais e, keliais. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie ekonominius migrantus. Daž, kartais tai yra mm, vaikai, kurie atvyksta Europos Sąjungą ir nori čia dirbti, tačiau jie dar per jauni dirbti. Ir atvykę ir pamatę, kad įstat, pagal įstatymus jie negali dirbti. Taigi mes susidarėme su nepilnamešiais, kurių nelydi suaugusi ir kągi su jais daryti. Galioja tam tikri pagrindiniai principai tokiais atvejais. Ir tokiais atvejais visada turime pirmiausia paisėti nepilnamečio interesų. Ir atsižvelgiant į šią nuostatą, šiame plane išdėstyta keletas dalykų. Visų pirma, migracijos ir kontrabandos prevencija Mes kalbame apie mm, pažeidžiamų asmenų grupę. Negalime leisti, kad nepilnamečiai atvykę Europos Sąjungą mm, leistųsi į pavojingas, nepaprastai pavojingas keliones, siekdami patekti čia. Taigi parengėme planą, kuris reglamentuoja tokių nepilnamečių prieimimą ir apsaugą, kai jie atvyksta. Ir taip pat mm, plėtojame bendradarbiavimą su trečiosiamis šalimis, siekdami apginti nepilnamečių interesus. Ir taip pat, kai įmanoma, siekiame tų asmenų su, susijungimo su šeimomis ir sugražinimo jų kilmės valstybės. Taigi tokie veiksmai numatyti pagal e, nepilnamečiams be suaugusiųjų skirtą e, veiksmų planą. Visos tos priemonės turi būti taikomos kiekvienu konkrečiu atveju. Dar nėra priimti sprendimai, ką daryti su nepilnamečiais. Tai yra kiekvienu konkrečiu atveju reikia išnagrinėti, nepilnamečio situaciją ir priimti sprendimą remiantis faktais. Taigi tai yra svarbiausias dalykas. Ir žinoma, mes siekime, ap, visų pirma siekime apsaugoti to nepilnamečio interesus. Ir kalbant apie pažangą, kurios pasiekime, ypač didžiuojasi štai kuo. Džiaugiuosi tarp, mm, tarp ministerinę konferenciją Saragosoje. Tai buvo konferencija integracijos klausimais. Mes e, pasinaudojame ankstesnių pirmininkių nuveiktų darbų šioje srityje bei ankstesnių konferencijų rezultatais. Mums pavyko konsoliduoti visą darbą šioje srityje. Saragosoje įvykusioje konferencijoje, kur buvo svarstamas šis klausimas. Libė komitetas ten taip pat buvo atstovaujamas, jūsų pirmininkas dalyvavo tame renginyje, mes tuo tikrai džiaugiamės ir manome, kad toliau turėtume dirbti su jumis šioje srityje, bendrai su Europos parlamentu, bendradarbiauti šiais klausimais. Ir čia yra svarbus keli dalykai. Visų pirma, žmogiškasis kapitalas pagal 2020 strategiją. Žmogiškasis kapitalas labai svarbus, kalbant apie e, žmonės, kurie imigruoja Europos Sąjungą. Turime kalbėti apie mokymus ir apie, to, ir apie galimybės tą žmogiškai kapitalą integruoti. Turime mąstyti apie globalų pasaulį, kuriame judumas e, tampa vis intensyvesnis. Taigi visą tai turime, viso to turime nepamiršti, svarstydami 2020 strategiją. Kitas svarbus klausimas parlamentui yra galimybė įsikišti į tam tikras rytis, pavyzdžiui, kalbant apie miestų rajonus, miestų dalis, kuriuose susitelkia imigrantų populacijos, Dažnai tie žmonės gyvena e, skurdžiuose kvartaluose. Ir e, tai reiškia, kad iškyla rizika, jog tie, jog tie žmonės visada liks kažkur visuomenės gyvenimo pareiby. Mes turime stiprinti jų priklaus, priklausimo visuomeniai jausmą ir suvokimą. Ir galiausiai m, lab, nepatraukliausia politikos sritis, sakyčiau taip, kuri vis dėlto yra labai svarbi. Reikia parengti rodiklių sistemą, kurios, kurias galėtume pasitelkti rengdami įvairias programas. Mums reikia rengti palyginamąją analizę ir nagrinėti padėtį skirtingose valstybėse. Uh, labai gerai spados konferencijose teikti, kad, kad bus rengiama tokia rodiklių sistema, kurios pagrindį bus galima įvertinti programas. Ir tai yra tikrai svarbu. Tai yra galbūt nepatraukli užduotis, bet tikrai svarbu yra vertinti, analizuoti visas mūsų programas integracijos rytyje. Kai dėl prioritetų ir tikslų ir to, ką buvome numatę pirmininkavimo pradžioje, ką norėjome pasiekti, aišku, pagal mums suteiktus įgaliojimus. Tai reikia pasakyti, kad ką buvome užsibrėžę, tą ir padarėme. Tačiau o, ir toliau dirbsime tą pačią kryptimį, kryptimį nubrėžtą pradedant mums pirmininkaujant, tačiau e, tą kryptį toliau tęs ir pirmininkausianti po mūsų Belgija. E, taigi yra tam tikrų abejonių dėl ateities, tačiau dirbsime trijulės formatu ir aš manau, kad pasieksime rezultatą. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, ponė Ana Teron. Dabar pasikeisime nuomonėmis su valstybės sekretorė. Nariai, kurie nori pasisakyti, užduoti klausimų, gali tai padaryti dabar. Kas norėtų pradėti, prašom. Ponas Defevera. Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti valstybės sekretoriai už uh, jos pranešimą. už tai, kad ji išdėstė pagrindinės pirmininkavimo sritis. Aš norėjau užduoti Jums štai kokį klausimą. Galbūt atsakymas jau išiškėjo, kai pristatėte keturis migracijos ir prieglopšio politikos elementus, kalbėjote apie saugusių nelydimus nepilnamečius, imigracijos veiksnius, aš norėčiau tiesiog jūsų paprašyti sukonkretinti vieną ar porą aspektų. Pavyzdžiui, pirmoji jūsų minėtas rytis - nelidimi pilnamečiai. Pasiūlymas yra reikšmingas ir reikalingas. Tačiau kokia yra dabar situacija? E, koks yra pasiūlymo nagrinėjimo etapas. Antra, jūs akcentuojate, jog reikia atsisakyti pagal. atsisakyti tam tikrų pagalbos priemonių diegiant bendro leidimo sistemą. Tačiau noriu paklausti, kokia yra situacija, kokie laiko terminai yra numatyti, ypač dėl pirmojo pasiūlymo dėl nelydimų nepilnamečių. Kokia yra dabar šio pasiūlymo nagrinėjimo eiga? Trečias klausimas dėl Frontex agentūros. Mums žinoma, jog ši agentūra iš esmės koordinuoja turimus išteklius, kuriuos teikia valstybės narės kad galima kritinių situacijų, krizių situacijų atveju patiriant didelį spaudimą imtis tam tikrų veiksmų. Tačiau tai jau nebepatenka į valstybių narių kompetenciją. Taigi, kokius įgaliojimus jūsų manimų turėtų turėti e, naujasis Frontexas e, iki 2013 metų? Ką galėtumėte pasiūlyti? E, ko galbūt dabar Frontex neturi ir kokiamis funkcijomis neužsima, tačiau turėtų tai daryti. Ir dar vienas klausimas dėl daugiau filosofinės skripties. Džiugu, kad mūsų pirmininkas vyko į Saragosos konferenciją, kad būtų galima aptarti veiksmų koordinavimą. E, taigi kalbėkime apie gerąją praktiką, tai svarbu. Tačiau tokiais kritiniais laikais kaip dabar turime pademonstruoti solidarumą. Ir kalbant apie integraciją, solidarumą galima išmatuoti keturiais parametrais, kurių ne visada lengva pasiekti. Darbas, švietimas, sveikatos priežiūra ir būstas – Tai būtų pagrindiniai rodikliai. Aišku, gera kalbėti apie ketinimus, švaistytis deklaracijomis, tačiau daug sunkiau įdėkti gerąją praktiką. Ir juk integracija vėlgi yra bendri, ne bendrijos, o nacionalinė kompetencija. Ir, kaip buvo sakyta, galiu Jums visiškai pritarti, kad kad tai, ką išsakė šiuose pačiuose rūmose pirmininkausinčio Ispanija dar pradžioje, e, jūs dabar tik tai patvirtinote. Taigi reikia demonstruoti solidarumą. Tačiau kaip tai padaryti, kaip pasiekti tos integracijos, kuri, kaip sakiau, remiasi keturiais ramščiais - švietimu, tai, tai yra integracija švietimu, sveikatos priežiūra ir būsto suteikimu. Baigdamas norėčiau pasidžiaugti jūsų nuveiktų darbų. Ačiū Jums, kad atvykote susitikti su mumis ir EPP vardu norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti. Ponas Moraš, dėkoju. Norėčiau padėkoti valstybės sekretoriai, kuri taip pat buvo puikiai mūsų grupės koordinatorė už darbą. Jūs sakote, kad visa migracija turi būti legali, tačiau niekas nesikeičia. Vis tiek yra tam tikrų terminų netitikimo. Jūs kalbėjote apie įvairias sritis. Kaip ministrė atsakinga už imigraciją, jūs e, orientavotės ne tik į prieglopstį, tačiau aš norėčiau, kad jūs sukonkretintumėte porą, trejatą aspektų, kurie yra svarbiausi. E, Šiuo atveju man e, labai aktualus bendro leidimo e, klausimas. Darbo rinkos prasme e, ir Libe komitetas dar kol kas ne visiškai suvokia direktyvos taikymo sritį ir manome, kad tai yra problematiška. Mes nesusitarėme tarp dviejų komitetų. Taigi būtų gerai, kad jūs e, pristatytumėte susidariusią situaciją. Mm, prieš mane kolega klausęs apie nelydimus nepilnamečius labai detaliai išdėstę klausimą, taigi aš nekartosiu, tačiau du dar kiti dalykai. Kaip e, ministrė, kuri dabar galite jau įvertinti visą pirmininkavimą, e, kaip E, vertintumėte darbą su taryba, nes prieglopšio pra, e, prašymų, klausimų, procedūrų prašymų, e, atsiprašau, procedūrų klausimų taryba kartais yra susiskaldžiusi. Mes, parlamentas, norime išlaikyti paketą nesuskaldytą, suprantame, kokia yra susidariusi situacija, tačiau mums svarbu turėti aiškius laiko terminus, aiškius tikslus ir e, daugiau garantijų iš tarybos, kad viso paketo prasme bus siekiama pažangos. Taigi norėčiau jūsų bendro vertinimo ir prognozių. Ir dar integracijos klausimas. E, ta kova integracijos rytyje turbūt siekia laikus, kai jūs čia dirbote. Integracija geriausia pajusti regioninių lygmenių, jis jums pažįstamas kartais nacionalinių lygmenių, tačiau svarbu turėti tvirtą integracijos pagrindą teisinį pagrindą. Ir pirmininkavimo pabaigoje jūs galbūt jau galite įvertinti, ar tikrai tas pagrindas yra pakankamas, kad būtų galima pasiekti pažangos bendrijos lygmenių, taikant bendruosius principus. Jie nelabai dažnai yra minimi netgi parlamente. Suprantame, kad pavyzdžiui geriausios integracijos priemonės, pavyzdžiui priemonės susijusios su kova su diskriminacija, dažnai patenka po kitų e, priemonių e, taikymu. Taigi aš suprantu, kad pirmininkaujančioji Ispanija rimtai vertina integracijos tikslą ir turi tam, tikros, tam tikro įdirbio. Taigi noriu paklausti, Kaip vertinate galimas perspektyvas? Ačiū, ponas Guzuti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasisveikinti su gerbiama ministrė ir padėkoti už pranešimą. Jeigu reikėtų vertinti konkrečius Ispanijos rezultatus per pastaruosius šešis metus, mėnesius, e, pasakyčiau, kad nedaug ką būtų galima išvardyti. Tačiau vis dėlto Ispanijai buvo sunkus mėnesiai, e, komisija buvo tik pradedanti kadenciją. jūs e, tik tai pradėjote gyvendinti veiksmų planą, kuriame buvo labai ambicingų tikslų e, ir būtent juose numatytos gairės atitinkamai e, busimiems penkiems metams. Taigi jūs padarėte labai daug ir noriu padėkoti, kad jūs laikėte savo įsipareigojimų, kurie labai aktualūs ir šiam komitetui, ir visai Europos Sąjungai, siekiančiai užtikrinti vienodas piliečių teises. Klodas jau uždavė klausimą dėl prieglopšio paketo. Aš nekartosiu, nes aš norėjau užduoti panašų klausimą. Taigi konkrečiai paklausiu apie imigraciją ir subalansuotos politikos įgyvendinimą. Politikos, kuri leistų atskirti teisėtą migraciją ir nelegalę, neteisėtą migraciją. Uh, Mūsų frakcija yra pasiruošusi konstruktyviai dalyvauti, rengiant priemonės padėsiančias skatinti teisėtą migraciją, tačiau mes nemanome, kad tos priemonės būtų veiksmingos, jeigu jų nelidėtų e, griežta politika kovos su nelegalia migracija srityje. Tai yra kelias į priekį, nes tik, gal, nu, e, tik parengę kovos su nelegalia migracija priemonės mes sugebėsime e, užtikrinti e, atitinkamos migracijos teisėtumą, nes siekdami atverti tam tikrus kelius ir siekdami būti patikimi, mes turime uždaryti visus nelegalius kelius ir e, maršrutus, nepriklausomai nuo to, kur toli jie siekia. Ir tai daryti reikia, talkinant Frontex agentūrai per redmisijos susitarimus su trečiosiomis šalimis. Ir tikrai negalime nesuvokti e, redmisijos susitarimų svarbos. E, būtent tie susitarimai reglamentuoja asmenų esančių nelegaliai tam tikros valstybės narės teritorijoje gražinimą ir tai jokių būdų neturi įtakos tiems, kas turi tikslų imigruoti legaliai. Taigi reikia šiuo atveju laikytis teisės viršenybės principo ir atitinkamai atskirti šias dvi imigracijos sritis. Taigi toks būtų mano klausimas. Norėčiau paklausti, kaip po savo pirmininkavimo pusmečio jūs vertinate tą pusiausviros tarp legalios ir nelegalios migracijos svarbą. Ačiū. Labai ačiū, ponas Romeva. E, labai ačiū. E, aš norėčiau su jumis pasisveikinti, ponė e, Teron, sugrįžus į šios parlamento rūmus. Jau buvo paminėta nemažai klausimų. Aš norėčiau konkrečiai pakalbėti apie integraciją ir pagrindinės teisės. Iš tikrųjų, visiems žinoma, jog reikia spręsti tikruosius klausimus ir juos spręsti iš esmės. Tačiau mane neramina tai, kad vis dažniau imigracija yra naudojamasi kaip stigmatizacijos būdu, kaip priemonė kažką dangstyti, kažko nepasmerkti. Taigi mes kuo e, specifiškiau, pavyzdžiui, turėtume apsispręsti, kokia mūsų padėtis dėl. Um, dėl musulmonių moterų šydo e, dėvėjimo. Aš E, nesu e, kultūrinių aspektų specialistas ir negaliu pasakyti, kas tinkama, kas ne, tačiau reikia konkrečių priemonių situacijai sureguliuoti. Šis klausimas yra labai plačiai diskutuojamas ne dėl to, kad jis pats toks svarbus, bet dėl to, kad tai atveria kitus e, klausimus. Katalonijoje konkrečiai ir kitur Europoje būta plačiai siekiančių diskusijų. Kaip sakiau, tai nėra klausimas pats savaime, tačiau tokios priemonės kaip pavyzdžiui šydo dėvėjimo draudimas ir nuostatos, kad moteris, kuri dėvi burką, negali gauti valstybės paslaugų, yra nepagristos. Taigi, kaip sakiau, tai atveria, atveria daugiau klausimų ir dažnai kaltinimai yra visiškai nepagristi. Taigi, aš manyčiau, kad klausimą reikia spręsti nuosekliai ir e, norėčiau jūsų paklausti, ar nereikėtų šiuo atveju laikytis preventyvaus požiūrio, o ne e, represijų. Manau, kad e, tam tikrus neigiamus reiškinius reikėtų sureguliuoti kiek įmanoma humaniškiau, neužsipuolant moterų, kurios ir šiaip yra susidariusios sistemos aukos, bet tiesiog galbūt per darbą su įmamais galėtumėm tai padaryti. Pone Lambert, e, dėkoju, kad atvykote. Norėjau užduoti porą klausimų susijusių su diskusijomis dėl vieno bendro leidimo e, jau užduota klausimų apie e, galimą tokio bendro leidimo pridėtinę vertę. Ar tai kažkuo pagerins bendrąją Europos imigracijos politiką? Mums kartais atrodo, kad valstybės narės e, netgi šios priemonės rėmose reikalauja daug lankstumo e, ir galbūt leidimas turėsantis tą patį pavadinimą neturės realaus poveikio mūsų požiūrį imigracijos atžvilgių. Na, e, čia mes kalbame apie bendradarbiavimą ir šiuo atveju bendradarbiavime su žimtumo komitetu kyla klausimų apie tai, ar tie nuogastavimai grindžiami užimtumu, darbo rinkos tikslais, ar, ar tai atitinka ES demografinė e, situacija ir problematika ir ar dažnai darbo rinkos problemų neperkeliame į imigracijos sritį. Dažnai būtent jį tokiu būdu apsunkinama. O vidaus reikalų pusė dažniausia orientuota į žmonių neįleidimą į ES situaciją, bet neįvertinant darbo rinkos poveikio, poreikių. Taigi, koks galimas bendradarbiavimas tarp užimtumo ministrų ir vidaus reikalų ministrų pačiu aukščiausiųjų lygių, kad būtų galima e, suformuluoti bendrą požiūrį. Ačiū, ponė Keller. Ačiū. Tikiuosi, kad mano klausimas bus paprastas. A, mėlynosios kortelės a, teisės aktas patvirtintas daugiau nei prieš metus. A, norėčiau paklausti, kokio poveikio tai turėjo valstybėms narėms, kas buvo įgyvendinta, kas ne, jeigu įgyvendinta, kokie būtų statistiniai duomenys iliustruojantis e, tos mėlynosios kortelės naudą. Ačiū, ponė Gelyji. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau padėkoti valstybės sekretoriai už tai, kad atvyko, už tai, kad skiria laiko mums e, tam, kad pristatytų pastarųjų šešių mėnesių pirmininkaujančių šalies darbą. Esu nuoširdžiai dėkinga Jums už išsakytus tikslus, e, dar kartą e, primintus siekinius, ypač poreikį stiprinti Frontex agentūrą, nes ji yra europinė agentūra, europinė patirtis, kurią reikia remtis. Ir šioje srityje reikia papildomos pažangos, rengiant Europos imigracijos ir prieglopšio paktą. Kalbu visų vardų, sakydama, kad mes remiame europinį požiūrį migracijos atžvilgiu. Kalbu apie imigraciją grindžiamą teisėmis ir įsipareigojimais. Pacituosiu pona Buzutil, kuris sako, kad mes turėtumėm atverti kelius atidaryti duris legaliems migrantams ir pademonstruoti solidarumą, e, svetingumą. Bet turime būti griežti nelegalių migrantų atžvilgių. Man labai patiko viena jūsų kaip valstybės sekretorės pastaba. Būtent jūs kalbate apie pagarbą žmogaus teisėms, ypač kalbant apie nelydimų nepilnamečių atvykimą. Juk esama atveju, kai nepilnamečių situacija yra tokia, kad juos galima traktuoti kaip nelegalus ir mes jų negalime įsileisti į, e, į savo teritoriją, tačiau šiuo atveju e, nepilnamečių situacijos vertinimas turėtų būti mažiau griežtas nei suaugusiųjų situacijos vertinimas. Ir aš manau, kad tai atspindėtų mūsų kaip parlamento, kaip institucijos tikslus. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Na, kalbant apie migraciją, ar kas nors paskaičiavo, kiek kainuotų apmokyti e, tuos migrantus, kurie neturi jokio išsilavinimo. Taip pat e, kokie kaštai patiriami ir sveikatos apsaugos sistemoje. Į Junktinę karalystę atvyksta daug gydytojų ir seselių iš tre, trečiojo pasaulio šalių. Ir tokie gydytojai ir seselės, kurie atvyksta dirbti į Europą iš kitų šalių, jie gauna išsilavinimą savo kilmės šalise ir tos kilmės šalis patiria daug išlaidų apmokydamos tokius specialistus, taigi galbūt būtų e, sąžininga toms šalims gražinti patirtas išlaidas. Aš norėčiau pasiteirauti ir kokios naudos JAF ir Jungtinė karalystė turėjo iš prieglapščio prašytojų atvykusių iš Afganistano ir Irako. Galbūt aš neteisingai išgirdau, bet likt tai ir nuskambėjo tokia frazė kaip human capital, žmogiškasis kapitalas. Panašu, kad šiais laikais E, žmonės yra vertinami ne kaip gyvos būtybės, o kaip tam tikri e, gamybos kaštai. Ponas Tovaras. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pateikti klausimą portugalų kalbą. Gerbiama ministrė, mes daug kalbame apie legalią migraciją ir migrantų integraciją. Man atrodo, kad parlamente laikomas labai skirtingų pozicijų šiuo klausimu. Ko gero, sunku būtų apibriežti vieningą politikos kryptį šiuo klausimu, dėl, būtent dėl imigracijos politikos. Vieni laikosi griežtesnės politikos krypties, kiti yra atviresni. Ne Be abejo, aš atstovauju atviresnę poziciją. Aš manau, kad Europos pilietinė bendruomenė taip pat vadovaujasi tokiu atviru pošiūriu. Vis dėlto yra ir tokių žmonių, kurie laikosi griežtesnės pozicijos ir tokių, tokių žmonių yra. Uh, Man atrodo, kad pats veiksmingiausias būdas, kovojant su nelegalia migracija, yra aiškios taisyklės dėl legalios migracijos. Jeigu mes laikysimės griežtesnės pozicijos dėl nelegalios imigracijos, tai mes neįgausime didesnio pasitikėjimo piliečių akise. Man atrodo, tokiu būdu mes rizikuotumėm vykdyti nenuseklę politiką ir legalios migracijos atžvilgių. Na, o dabar dėl, aš čia norėčiau pratesti kolegos Toftamerą mintį. Jūs kalbėjote apie nacionalinės politikas, bet aš matau, kad yra ir tam tikra Europos politika. Galbūt ji nėra aiškiai apibriešta, bet yra vadovaujasi net diskriminavimo principų, demokratiniais principais. Man atrodo, nepakanka kalbėti vien tik apie būstą, švietimą, užimtumą, sveikatos apsaugą, man atrodo labai svarbu kalbėti ir apie dalyvavimą visuomenėje. Ir čia, man atrodo, labai svarbus vaidmuo tenka Europos institucijoms. Būtent Europos institucijos turėtų užimti vadovaujantį vaidmenį, e, skatinant labiau gerbti ir migrantų teisės. Man atrodo, kad Ispanija susilaukė palaikymo, plataus palaikymo Europos parlamente, kuomet laikėsi tokios pozicijos, kad migrantai, kurie moka mokesčius, turėtų dalyvauti ir toje visuomenėje, kurioje jie gyvena. Jie turėtų dalyvauti rinkimuose, pavyzdžiui. Na, o dabar keletą žodžių apie pabėgėlius. Pabėgėliai. Yra tam tikra sąsaja tarp migrantų ir jau dabar esančių migrantų bendruomonių. Aš nekalbu apie asmenų perkelimą iš vienos šalies į kitą taryba yra paskelbusi dokumentų dėl e, asmenų perkelimo, taip pat ir dėl pabėgėlių. Aš norėčiau pasitirauti pirmininkaujančios šalies. E, kaip jūs ketinate sklandžiai perduoti pradėtus darbus e, Belgijai? E, ES biudžete yra numatyta ir atskira eilutė skirta asmenų perkelimui. Tačiau man atrodo, kad nėra pakankamai pareigūnų, pakankamai darbuotojų, kurie padėtų asmenims persikelti. Nes iš tikrųjų, jeigu pabėgėlis nori įsikurti kitoje šalyje, jis turi veikti daug biurokratinių kliučių, kartais visos, visą tai užtrunka. Uh, savaitės ir mėnesius. Man atrodo, visos politinės frakcijos pritartų tam, kad reikia e, veiksmingiau dirbti šioje srityje. Buvo pristatytas bandomasis projektas skirtas geresniai pabėgėlių integracijai. Tas projektas buvo skirtas ir ankstesniai e, pabėgėlių bangai, o taip pat ir naujiems pabėgėliams, kurie perskelia į kitą šalį. Aš žinau, kad tas projektas, tarkim, buvo įgyvendinamas Ispanijoje. Man atrodo, kad įgyvendinant tokius projektus labai svarbu kurti bendradarbiavimo tinklus. Jakolina. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai, norėčiau pateikti klausimą. Visų pirma, norėčiau padėkoti už visą suteiktą informaciją, ji buvo tikrai labai išsami ir aiški. Jūsų pateikta informacija yra susijusi su būsimu pasiūlymu dėl sezoninių darbininkų. Tai yra tikrai labai opus klausimas, labai aktuali tema ši tema yra glaudžiai susijusi ir su migracija, tiek legale, tiek nelegale. Taigi, man kyla klausimų ir aš norėčiau pateikti vieną iš jų. Vienas iš kolegų tai jau minėjo. Taigi, jūsų šalies vyriausybė uh, nemažai padirbėjo šioje e, srityje. Sezoniniams darbuotojams iš trečių šalių yra išduodami laikini leidimai. Kaip Jūs manote, ar tai iš tikrųjų yra reali galimybė tokiems darbuotojams? Ačiū pirmininkė, sako ponas Kirkhop. Aš norėčiau atsiprašyti ministrės dėl to, kad negirdėjau tų pastabų, kurias jie išsakė anksčiau. Norėčiau pasakyti štai ką. man atrodo, reikėtų kalbėti ne vien tik apie migrantus ir priekybos žmonėmis aukas. Man atrodo, reikėtų kalbėti ir apie ryšius su trečiosiomis šalimis. Pavyzdžiui, šalimis Šiaurės arba Vakarų Afrikoje. Aš nežinau, ar pirmininkaujančios šalies veiksmai bendraujant su šiomis šalimis buvo pakankami. Daugelis problemų kyla būtent tose kilmės šalise ir būtent tos kilmės šalis taip pat turėtų prisimti savo atsakomybę. Šalis esančios ES pakraščiuose e, prisijama didžiulę naštą, neproporcingą naštą būtent dėl šių problemų. Boskurt. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pateikti ministrai porą klausimų. Vakar komisarė Reding sakė, kad pagal pagrindinių teisų hartiją komisija rengia planus ir pasiūlymus um, ir juos tikrina pagal tą pagrindinių teisų hartiją. Tačiau ši chartija yra svarbi ne vien tik komisijai, bet ir Europos parlamentui bei kitoms institucijoms. Aš norėčiau pasiteirauti štai ko. Kaip taryba turėtų nagrinėti tokius komisijos pateiktus pasiūlymus? Antras klausimas dėl vizų režimo supaprastinimo prieš keletą mėnesių. Buvo daug kalbėta apie Turkiją ir vizų režimo supaprastinimo šiai šaliai. Tai būtų labai svarbu studentams, verslininkams ir taip toliau. Aš manau, kad tokio susitarimo galima siekti kartu e, su susitarimu dėl redmisijos. E, ką Jūs apie tai manote? Tokie būtų mano klausimai. Ačiū. Labai ačiū. Dabar suteikiu žodį poniai Taron, prašom. Ačiū pirmininkė. Jeigu leisite, aš visų pirma norėčiau atsakyti į Raul Romeva klausimą. Galbūt tas klausimas nebuvo tiesiogiai susijęs su pirmininkaujančio šalies programa, bet vis dėlto aš norėčiau Jums papasakoti, ką aš manau šio klausimu. Man atrodo, kad Aš galėčiau daugiau pasakyti apie tai, kas šiuo metu vyksta Ispanijoje. Europinio lygių diskusijos šiuo klausimu dar nėra įvykusios. Šiandien ryte Ispanijoje yra nagrinėjamas rezoliucijos projektas. Ta rezoliucijos projektą pateikė frakci... viena iš frakcijų. Uh, Ir rezoliucija yra susijusi su draudimu moteriams dėvėti nihabą. Kitos senato frakcijos pateikė alternatyvę rezoliuciją, kuriai aš taip pat pritariu. Toje alternatyvėje rezoliucijoje teigiama, kad mes turėtumėm ryštingai kovoti su bet kokia diskriminacijos apraiška su bet kokiais orumo ir moterų teisų apribojimais. Ir turiu pasakyti, kad neturėtumėm apriboti tokių papročių ar įpročių. Man atrodo, kad yra labai svarbu bendradarbiauti su musulmonų bendruomenėmis, diskutuoti musulmonų bendruomenės jaučiasi įbaugintos. Tokia šalyje kaip e, Ispanija, didžioji musulmonų dalis yra kilusi iš Maroko. Na, o Šiaurės Afrikoje tokia, tokia pranga nėra naudojama. Su musulmonais reikėtų diskutuoti ir apie integraciją. Šie dalykai taip pat yra labai svarbus. Noriu paminėti ir lygias galimybės, galimybę gauti išsilavinimą, susirasti darbo vietą. Norėčiau pridurti ir štai ką. Svarbu pabrėžti tą faktą, kad teisinis kontekstas, kuriame mes gyvename ir tie instrumentai, kuriu, kuriuos mes galime naudoti šiame teisinėme kontekste, leidžia mums kovoti su bet kokia moterų diskriminacija. Ispanijoje yra priimtas įstatymas dėl lygių galimybių. Mes pakeitėme ir Ispanijos baudžiamąjį kodeksą situacija pasikeitė, dabar užtikrintos lygesnės galimybės tarp vyrų ir moterų. Na ir aš manau, kad Ispanija tai yra tikrai labai svarbu. Mums pavyko pasinaudoti turimais įstatymais tam, kad galėtumėm apginti moterų laisvės ir saugumą. Aš manau, kad galbūt nereikėtų kurti naujų teisės aktų, reikėtų uh, tinkamai panaudoti jau egzistuojančius įstatymus ir tokiu būdu užtikrinti visų žmonių lygybę, ypač vyrų ir moterų lygybę. Aš tikrai tikiuosi, kad šiandien mūsų senate rezoliucija bus patvirtinta. Na, dabar dėl kitų pateiktų klausimų susijusių su Ispanijos pirmininkavimu Europos Sąjungai. Aš pabandysiu atsakyti bendrais bruožais iš šios klausimus. Jeigu pirmininkas pastebės, kad aš kažką praleidau, tikiuosi, kad jis man apie tai pasakys. Panas Dėsdomera kalbėjo apie veiksmų planą skirtą saugusių nelydimiems nepilnamečiams. Kas tai yra? Buvo pateiktas pasiūlymas dėl šio veiksmų plano, veiksmų planas buvo patvirtintas taryboje. Ji patvirtino Teisingumo ir vidaus e, reikalų ministrai Luksemburgė prieš porą savaičių. Tame veiksmų plane yra 34 konkrečios priemonės. Jos yra pagrystos pagrindiniais e, principais e, ir priemonėmis. Ten kalbama apie bendradarbiavimą su kitomis šalimis, keitimąsi geriausią turimą praktiką, nustatant nepilnamečio asmenų amžių ir taip toliau. Taigi veiksmų planas jau yra patvirtintas ir dabar mes laukiame, kol tame veiksmų plane nurodytos priemonės bus įgyvendintos. Mes dabar laukiame, kad komisija ar valstybės narės imtųsi konkrečių veiksmų pagal tą veiksmų planą. Dabar perėsiu prie klausimo apie Frontex. Aš nemanau, kad reikėtų suteikti naujų kompetencijų Frontex. Man atrodo, kad tiesiog reikėtų pagerinti Frontex dabartinės galimybės veikti. Frontex reikia konkrečių instrumentų, kurie būtų skirti sienų kontroliai. Aš esu įstikinusi, kad rytoj su vidaus reikalų ministrais diskusijos šią temą bus pratestos. Taip pat norėčiau atsakyti dar vieną klausimą. Taip pat pabandysiu jį atsakyti labai bendrais bruožais. Tas klausimas buvo susijęs su integracija. Šiuo metu ES sutartyje, kaip kad sakė ponas Tavarės, yra numatytas teisinis pagrindas skirtas dirbti integracijos rytyje. Turiu pasakyti, kad tie klausimai nėra tarp vyriausybiniai klausimai. Šiuo metu tie klausimai yra Europos politikos dalis. Kaip jau sakiau, ši politika tapo ES kompetencijos dalimi. Na ir pagal Lisabonos sutartį mes turime tuos klausimus spręsti. Taigi, uh, Šiuo metu mes galime kalbėti apie europinę integraciją. Integraciją europinių lygių. Pritariu tam, ką pasakė ponas Tavarės pasisakydamas šiuo klausimu. Man atrodo, kad iš tikrųjų mes galime toliau dirbti remdamiesi tuo teisiniu pagrindu, kuris yra numatytas sutartyje pagal tą teisinį pagrindą labai svarbu įvertinti ir praktinius dalykus, kurie mums padėjo pasiekti pažangos. Ir taip pat labai svarbu keistis geriausią turimą praktiką. Panas Marais apie tai taip pat kalbėjo. Man atrodo, jo pastabos iš ties svarbios. Mes turėtumėm skatinti integraciją tarp valstybių. Turėtumėm skatinti integraciją visose ES politikos kryptise. Svarbu vadovautis ir 2020 metų strategija. Yra klausimų, kuriuos turėtumėm spręsti visų pirma. Tai yra naujai atvykusių migrantų prieimimas ir integracija. Taip pat turėtumėm pagalvoti ir apie tai, kad mūsų pluralistinė visuomenė yra tokių žmonių, tokių asmenų, kurie nėra migrantai. Tai yra ES piliečiai, kurie atvyksta iš trečiųjų šalių ir taip pat reikėtų pagalvoti apie tokių asmenų integraciją. Nediskriminavimo principas turėtų būti taikomas visais e, lygmenimis. E, Čia reikėtų vadovautis 2020 metų strategija, reikėtų kalbėtis su ministrais apie konkrečias priemonės. Saragotsoje mes nagrinėjame konkrečias priemonės, tuo tikrai labai džiaugiuosi. Na, o dabar mes turėtumėm įgyvendinti tas konkrečias priemonės visose ES šalise, įvairiose politikos kryptise turėtumėm pagerinti integraciją turėtumėm siekti sukurti vieningesnę visuomenę, būtent to, e, tas numatyta ir Europos socialinėme modelyje. Taip pat aš manau, kad kai kurie nuogastavimai, kuriuos išsakė pane Angelėlį ir ponas Busutil, yra visiškai pagristi, aš juos suprantu. Uh, Mes daug dirbame šiose sritise, mes tengiamės kovoti su įvairiais nesklandumais ir pažeidimais. Mes siekiame geriau gyvendinti turimus teisės aktus susijusius su migracija. Mums pavyko pasiekti pažangos per dėl šių sustarimų per pastarosius keletą metų. Turime teisės aktų susijusius su migracija. Jos galbūt reikėtų patobulinti. Dabar dėl direktyvos skirtos sezoniniams darbuotojams, aš manau, kad čia reikėtų spartesnės pažangos nes tokia direktyva padėtų kovoti su nelegalia migracija. Taip pat aš manau, kad mums būtina turėti bendrų instrumentų skirtų migracijai. Taip pat aš manau, kad labai svarbu sutelkti dėmesį į nuseklų suderintą europinį teisinį pagrindą, nuseklius europinius teisės aktus. Mums tai yra būtina, jeigu norime veiksmingiau kovoti su nelegalia imigracija. Visų pirma, mums reikia teisės aktų, kuriems pritartų visos valstybės narės. Turime vadovautis ir Lisabono sutartimi. Taip, teisės aktų jau turime. Direktyva dėl sezoninių darbuotojų yra susijusi ir su užimtumu, ne vien tik su migracija. Šiuo metu mes laukiame, kad komisija pateiktų naujų pasiūlymų. Ta minėta direktyva svars, reglamentuos ir tokius klausimus kaip leidimų išdavimas, paraiškų dėl leidimų pateikimas ir taip toliau. Aš norėčiau priminti kolegams, kad tokie sezoniniai darbuotojai dažnai yra labai pažydžiami. Mano šalyje leidimai išduodami tada, kai asmuo jau yra praktiškai susiradęs darbo vietą, kai jam buvo pažadėta kažkokia tai darbo vieta. Man atrodo, kad reikėtų atsižvelgti į realius sezoninių darbuotojų poreikius. Ir dėl to situacija tampa dar sudėtingesnė, nes remiantis e, dabartinė situacija reikia, kad e, leidimą prašantis darbuotojas jau būtų susiradęs darbo vietą. Mes su nekantrumu laukiame komisijos pasiūlymą. Manau, kad komisijos pasiūlymas tikrai padės susidoroti su ta įvairių teisės aktų mozaika, kuri šiuo metu yra ES. Na, dabar dėl bendro leidimo. Aš tikrai tikiuosi, kad ir šioje srityje kolegai, kuris to klausimu pasisakė, pavyks pasistumėti prieki. Dėl direktyvos. Turiu pasakyti, kad Mes dėjome daug pastangų, siekdami susitarti dėl to taryboje. Panas Marės išreiškė savo susirūpinimą, kad e, išreiškė savo susirūpinimą dėl direktyvos, tarkim, taikymos ryties. Aš galiu jūs užtikrinti, kad mes siekiame kiek įmanoma mažiau apriboti direktyvos taikymos sritį. Apie tai buvo diskutuota taryboje. Ir aš tikiuosi, kad Belgija perėmusi pirmininkavimą toliau tęs bendradarbiavimą su jumis ir kad pavyks pasiekti galutinį susitarimą iki Belgijos pirmininkavimo pabaigos. Labai svarbu sukurti vieningą teisės aktą, kuris būtų taikomas visoje Europos Sąjungoje. Tai tikrai padėtų migrantams, ypač ekonominiams migrantams, kurių atvyksta daug į Europos Sąjungą. Taigi šiuo metu mes dar laukiame komisijos e, pasiūlymo dėl e, melinosios kortelės vertinimo. Mes tikrai tikimės, kad komisija tą vertinimą pateiks visiškai netrukus. Tada pasižiūrėsime, kaip vyksta direktyvos perkelimas, kaip viskas vyksta praktikoje. Dėl melinosios kortelės ir laikino darbo direktyvos. klausimas buvo susijęs su migrantais, kurie dirba sveikatos apsaugos sektorija. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus klausimas tiek mums, tiek ir komisijai. Pagal Melinosios kortelės programą mes stengiamės skatinti asmenų judėjimą. Ir grįžimą atgal į savo kilmės šalį. Labai svarbu, kad asmenis e, dirbtų ir panaudotų savo įgūdžius e, ir toje šalyje, iš kurios jie yra kilę, ir toje šalyje, į kurią jie persikelia. E, asmenys padirbę vienoje šalyje gali grįžti atgal į savo kilmės šalį ir taip baigti tą migracijos ratą. Dėl pabėgėlių jūs galėsite apie tai padiskutuoti su mano kolega rytoj. Dėl asmenų perkelimo Na, šioje srityje yra įgyventinama programa. Tarkim, Ispanijoje buvo netgi priimtas naujas įstatymas ir aš tikiuosi, kad mums su kitomis valstybėmis narėmis pavyks vadovauti solidarumo principų dėl asmenų perkelimo. Aš manau, kad mes turėtumėm laikytis ir savo įsipareigojimų trečiųjų šalių atžvilgių, turėtumėm nepamiršti ir to, kad trečiosios šalis yra būtent to šalis, iš kurių e, atvyksta didžioji pabėgėlių dalis, ypač iš tų e, regionų, kur vyksta konfliktai. Pone Kirchopai, klausėte apie Šiaurės Afrikos valstybės ir mūsų santykius migracijos srityje su jomis. Na, manau, kad yra labai svarbus santykiai mūsų migracijos politikos kontekste ir manau, kad jie užtikrina pridėtinę vertę dialogo palaikomo su tomis šalimis dėka. Sekmadienį aš išvyksiu į pirmąją savo vizitą į Maroką. Ir noriu pabrėžti, kad tai ES išorės politikos vienas iš prioritetų. Taip pat sutinku su jumis, kad mes turėtume prisimti atsakomybę šioje politikos srityje draugės su migrantų kilmės šalimis. Pirmininkas, noriu padėkoti ministrijai už diskusiją, atsakymus, išsame informaciją visais iškeltais klausimais. Jei niekas neturi daugiau jokių klausimų ar pastebėjimų, <clears throat> norėčiau padėkoti Jums už Jūsų uh, susitikimą ir toliau dirbsime pagal darbo tvarkę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 Señoras, señores. Kolegos, ponios ir ponai. We get restarted. Tęsame darbą. Kaip ir visada, mūsų posėdžio darbo tvarkiai tempta ir mums reikia eiti priekin. Toliau yra penktas darbo tvarkės punktas. Tai yra valstybių narių vykdama kontrolė, kaip komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus. Ir balsuosime dėl dokumento šiuo klausimu. Tai yra dėl mano parengto pranešimo dėl komisijos pasiūlymo, dėl to, kaip valstybės narės vykdo uh, kontrolę. E, kalbame apie ES e, veikimo sutarties 290 ir 291 straipsnį. Ankstesnėje komitologijos procedūra kurią, kaip žinote, pakeitė e, naujos Lisabonos sutarties nuostatos. Pa parengiau pranešimą. Jam pateikti trys pakeitimai. Ir aš, kaip pranešėjai, siūlau dėl jų visų balsuoti kartu. Jums išdalinti tekstai, kaip matote, yra trys pakeitimai. Vienas iš jų dėl nuorodos į pagrindinių teisų hartiją, kitas dėl Europos teisingumo, saugumo ir laisvės erdvės ir trečiasis dėl, pare, dėl parengiamųjų tekstų rengimo. Taigi, kalbant apie skaidrumo, čia kalbam apie skaidrumo nuostatą susijusią su dokumentais. Visą tai numatyta 1049-2001 reglamente. Prieš pradedant balsuoti, e, suteiksiu žodį nariams. Ponas Busutil. EPP frakcijos vardu mes prašome, kad balsavimas ne, nevyktų dėl visų pakeitimų. Pone Somer. Turiu klausimą, pirmininkė. Mums išdalinti dokumentai, tarybos dokumentai, pirmininkaujančios valstybės draugų parengtas pranešimas. Kas tai yra? Can you repeat your question, please? Gal galėtumėte pakartoti savo klausimą? Friends of the Presidents. Kas yra pirmininkaujančios grupės draugai? Mes gavome ir tokį dokumentą iš ministrų tarybos. Ir antraštėje nurodyta, kad tai yra uh, pirmininkaujančios grupės draugų parengtas dokumentas. Aš norėčiau žinoti, kas tie draugai yra. Mer. Mrs. Sommer, I've just been reported that uh, it, it, it's a working group. Pone Sommer, man ką tik pranešė, kad tai yra darbo grupė suformuota taryboje ir ji būtent taip ir vadinasi. Ji dirba jau kurį laiką. Aš, na, irgi dabar tik susipažįstu su tokios darbo grupės egzistavimu tai būna, kad pirmininkaujanti valstybė turi draugų, ponė Mišelė. Jūs norite pasisakyti, ponė Kirchopai? Nenoriu vilkinti. Aš tą patį norėjau pasakyti. Iš tikrųjų gražu, kad pirmininkė būrė draugus aplink save, gal ir mes patys turėtume būti draugiškesni jos atžvilgiu mes galėtume sukurti Europos parlamento vadovų draugų grupę. Mm, Taigi siūlau perti prie balsavimo. Kaip e, paprašė ponas Busutil, balsuosime dėl visų pakeitimų atskirai. Visi turi balsavimo korteles. Reikia pasitikrinti, ar visi gali balsuoti. Taigi, bandomasis balsavimas. Is that a test? Proceed. We open a vote. Bas, pradedame balsavimą. Now we open the vote. You vote to see whether it works or not. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo tuomet. Nes yra trys iš viso. Dabar bus tikras balsavimas, sako pirmininkas. Pirmasis pakeitimas. Well, the first Chairman, Amendment 1 is uh, concerning a, recit a recital. Pirma, pirmasis pakeitimas liečia konstatuojamosios dalies punktą. Paprastai balsuojame visų pirma dėl teksto, dėl dėl pagrindinio teksto, o dėl pirmojo balsuosime galiausiai. Taigi, pirmasis balsavimas, balsavimas prasideda. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Now it's 41, 41 plus, 1 minus, so the amendment is adopted. Atrodo, kad pakeitimui pritarta. Toliau kitas balsavimas dėl, dėl kito pakeitimo. Trečias pakeitimas. Prašau, balsavimas prasidėjo. Okay. Okay, the vote is closed. Balsavimas baigtas. 25 už, 18 prieš, pakeitimui pritarta. Ir dabar dėl konstatuojamosios dalies pirmasis pakeitimas. Valsavimas prasidėjo. Now the vote is closed. Balsavimas baigtas. 41 už, 2 prieš. Balsavim, pakeitimui pritarta. Ačiū. Final vote. Dabar dar turės būti galutinis balsavimas. Dėl viso dokumento su pakeitimais balsavimas prasidėjo. Vote is closed. Balsavimas baigtas. One missing. One missing. Now it's okay. Now. Closed. 41 plus, 2 minus. 41 už, 2 prieš, pritarta. Ačiū. Dabar periname prie šeštojo darbo tvarkės punkto. Susitarimas tarp ES ir Japonijos dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiuose bylose. Šiuo susitarimu padedamas pagrindas busimam ES valstybių ir Japonijos bendradarbiavimui pagal 218 ES veikimo sutarties straipsnį, tam, kad e, susitarimas būtų patvirtintas, Europos parlamentas turi teikti pritarimą. Ir dabar suteiksiu žodį pranešimo autoriui Salvatore Jekolino, kuris pristatys pranešimą šią temą. Ir e, jei niekas neišreikš prieštaravimų, kadangi jokių pakeitimų nepatikta, galėsime balsuoti. Prašau, ponė Jekolino. Ačiū. Taigi svarstome susitarimą. Pirmąjį, jeigu jis būtų patvirtintas, susitarimą tarp Japonijos ir Europos Sąjungos. Ir, na, tai yra, tai taps istoriniu dokumentu. Procedūra prasidėjo 2009 vasario mėnesį, kuomet taryba leido pradėti dėrybas dėl susitarimo kurį taryba ratifikavo tų pačių metų, lapkričio 30-ąją. Tai yra dokumentas, statutas reglamentuojantis visus teisinio bendradarbiavimo tarp ES ir Japonijos aspektus. Juo, jame numatyta daugybė apsauginių nuostatų taikytinų as, asmenims, kurie, na, kuriuo, kurie yra teis, teisės saugos institucijų akiratyje. Noriu pasakyti, kad dalykų dėl raštu. Um, abu, abi bylos pusės turi naudotis tomis pačiomis teisėmis ir garantijomis. Tai yra numatyta. Taigi pagal statutą numatoma vertimo e, galimybė. Tai yra labai gerai. Ir tai yra labai svarb, svarbus šio susitarimo elementas. Mes e, kalbame apie banko ataskaitas, kitus dokumentus, e, kurių, kuriuos būtina išversti, kad būtų užtikrinta, jog vyktų bešališkas procesas. Taip pat yra aiškiai apibrieštos atsisakymo bendradarbiauti priežastys. Ten yra išdėstyti suvereniteto, viešosios tvarkos ir saugumo aspektai. Dar vienas dalykas, kurį turėtumėme kur turėtume atkreipti dėmesį, tai yra informacija apie bankų sąskaitas, kitokios rūšės informacija panaudojama kaip, bylo, bylos, kaip įrodymai byloje, byloje. Yra įtvirtintos atitinkamos apsaugos nuostatos susijėtos su šia informacija šį susitarimą gali įgyvendinti ir um, atskiros valstybės narės prireikus. Jis gali, jį galima pasitelkti kaip papildomą priemonę. Japonija yra viena labiausiai išsivyščiusių pasaulio e, valstybių, ekonomiškai labiausiai išsivyščiusių valstybių. Ir todėl Japonijos valdžia šį dokumentą vertina labai pozityviai kaip ir Europa, kuri mano, kad tokio pobūdžio sutartis kelia tam tikrų iššūkių, bet jie užtikrinami reikalingi apsaugos, apsaugos standartai asmenėms, kurie tampa bylos pusėmis. Taigi noriu padėkoti sekretariatui ir visiems, kurie prisidėjo rengiant šį tikrai svarbų dokumentą. tas, tos sutarties tekstas yra nesudėtingas, jie lengva skaityti ir aišku, ji gali būti labai naudinga ypač tais atvejais ir tiems, kuriems tektų ją įgyvendinti. There's... Keitimų nepatikti. Niekas nenori pasakyti, komisijos stovai tai taip pat niekas nenori pasakyti. Jei niekas nenori kalbėti, tuomet galime balsuoti iš karto. Prašau, ponė Beits. You, you said ponė pirmininkė. Atrodo, kad niek, sakėte, kad niekas neprieštarauja, aš norėčiau išreikšti prieštaravimą. Į tai vyksta pagal Lisabonos sutartį, pagal kurią ES turi teisę savo ruoštų sudaryti sutartis. Aš noriu pasakyti, kad ta ES susiteikta teisė yra visiškai neteisėta, nes ES piliečiams nebuvo suteikta galimybė išreikšti savo nuomonę referendume, buvo referendumas dėl konstitucijos, e, jis buvo atme, jame piliečiai atmetė konstituciją, taigi, o dabar piliečiams nebuvo suteikta teisė ir galimybė išreikšti savo nuomonės tuo klausimu. Taigi ES susitikta teisė sudaryti sutartį savo ruoštų yra visiškai neteisėta. Ir aš norėčiau, kad tai būtų rašta posėdžio protokolo. Mr. Button, you've made your point but it will not interfere with the right and duty. To... Pone Batenai, mes e, tai užfiksuosime protokole, tačiau pagal Lisabono sutartim niekas netrukdo mums pereiti prie balsavimo, kuri dė, galioja ir yra saistanti, saistančios teisės aktas, galiojantis visoje Europos Sąjungoje, suteikiantis Europos Sąjungai galių sudaryti tarptautinės sutartis su kitomis tarptautinės bendrijos narėmis ir manau, kad reikia pasidžiaugti, kad pirmą kartą sudarome, pirmą kartą ES sudaro sutartį su Japonija tokioje svarbioje srityje kaip e, bendradarbiavimas būdžiamosiuose bylose. Taigi, balsavimas bus įvyks vienas balsavimas. Balsavimas prasideda. The vote is closed. Balsavimas baigtas. 39 už, 2 prieš. Pranešimui pritarėme. Ačiū visiems už darbą. Ačiū ponu Jakolino už darbą. Final vote. Galutinis balsavimas reikalingas. Taigi gautinis balsavimas, balsavimas prasideda. Now the vote is closed. Same Balsavimas baigtas, tas pats rezultatas. Patvirtinta. Now it's done. Periname prie septintojo darbo tvarkės punkto. Didelės, didelių informacijos technologijų e, sistemų laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje vykdomų operacijų valdymo agentūra. Pranešimo šiuo klausimu autorius yra ponas Koelio. Prašau visų išeinančių iš salės e, tai daryti tyliai, kad galėtumėme netrukdomi dirbti. Svarstome pranešimo projektą ir taip pat svarstome Europos parlamento teisės tarnybos pateiktą nuomonę. Pakeitimus dabar terminai e, Ponas Koelio pristato pranešimo, savo pranešimo projektą dėl pakeisto pasiūlymo, e, dėl Laisvės saugumo teisingumo erdvėje vykdomų informacijos technologijos operacijų valdymo agentūros. O parlamento teisės tarnybos atstovai e, pristatys klausimą, kuris buvo jiems pateiktas. Mes kreipėmės į teisės tarnybą, bandydami išsiaiškinti, ar tokios agentūros įsteigimas, kuri bus atsakinga už, už SIS2, Eurodaką ir VAS, Taigi, ar jos steigimas būtų, turėtų būti grindžiamas vienu dokumentu ar keliais, atsižvelgiant į tai, kad kai kurios valstybės narės nedalyvauja kai kuriuose tose sistemose arba ne, dalyvauja, apriepia ne visus dalyv, tų sistemos aspektus. Ispanijos atstovai gal, taip pat pakomentuos šiuos klausimus pirmininkės vardu ir, da, ir taip pat suteiksime žodį komisijos atstovui, jeigu jis norės pasisakyti. Kolegos taip pat turės galimybę dalyvauti diskusijose. Pone Koelio, žodis jums. Pirmininkė, iškilo problema iškilo rimta teisinė problema susijusiu su šiuo pranešimu ir pirmininkė posėdžiauja, pirmininkas esuoju posėdžiauja e, draugė su teisės ekspertais, ten taip pat dalyvauja dvi svarbios narės, Junktinė karalystė ir Airija. Mūsų duomenimis tas posėdis galėtų baigtis 15 po 11. Manau, kad reikia palaukti teisės tarnybos atstovų, nes kitaip jie negalės pakeist, pateikti savo pastebėjimų ir atsakyti mūsų klausimus. Pirmininkas gerai, tuomet atidedame šio klausimo svarstymą. Tuomet šis posėdis atrodo baigėsi. Taigi siūlau atidėti mūsų, padaryti 15 minučių pertrauką ir išsiaiškinsime, kaip viskas bus toliau. Už 15 minučių vėl tęsime darbą. Tu gali Gruziją.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 Uh, Gerbėmieji kolegos, manau, kad laikas tęsti darbą. Prašyčiau visų sėstis. Septintasis darbo atvarkės punktas - didelės apimties informacinių sistemų laisvės saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra. Kaip pirmininkas sakė, pirmiausia, e, pranešėjas Karlos Koelio pristatys šį pranešimo projektą, paskui išklausysime teisės skyriaus atstovų, jie atsakys į užduotus klausimus dėl to, ar šios agentūros atsakingos už CS, VS ir Eurodac įsteigimas turėtų būti grindžiamas vieno ar keliais teisės aktais. Paskui išklausysime pirmininkaujančios Ispanijos, konkrečiai ji pakomentuos šį klausimą, o paskui suteiksime žodį komisijos atstovams, jeigu jie norės pasisakyti. O paskui pradėsime diskusijas dėl paties pranešimo projekto. Taigi, žodis ponui Koeliui, prašom. Ačiū pirmininkė. Čia išskirčiau du atskirus klausimus sėtinus su šia operacijų valdymo agentūra. Teisinė problema ir uh, pagalbos veiksmai. Manau, kad šios du klausimus reikia atskirti. Ir aš norėčiau Jums pasiūlyti štai ką. Dabar kviečiu išklausyti parlamento teisės skyriaus, išklausyti tarybos atstovo atsakymo ir jeigu reikės komisijos. Kodėl? Dėl to, kad buvo kilę e, klausimų, dėl to, kad komisija nusprendė pristatyti vieną bendrą iniciatyvą. Mes kalbame apie agentūrą, kuri valdys įvairias informacinės sistemas, o valstybių narių dalyvavimo taisyklės uh, skirsis. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė nedalyvauja VIES sistemoje ir SIS sistemoje dalyvauja tik iš dalies, o Eurodeke uh, pilna teisė narė. Taigi, uh, čia reikia taikyti tam tikrus kintamus vardiklius. Dėl to atsiranda didžiulių teisinių problemų dėl šios iniciatyvos. Taigi, pirmiausia, siūlyčiau panagrinėti teisinę problemą, išklausyti parlamento teisės skyriaus ir paskui komisijos, jeigu ši norės pasisakyti. Na, o po šių pasisakymų aš pristatysiu savo pranešimo projekto turinį. Ačiū, ponė Koelo. Uh, paprašysime parlamento teisės skyriaus atstovų atsakyti į šios klausimus. Ačiū už galimybę pristatyti teisės skyriaus nuomonę dėl komisijos pasiūlymo dėl informacinių technologijų valdymo agentūros. Kaip minėjo pranešėjas, e, ši agentūra bus atsakinga už e, trijų agentų, e, trijų informacinių sistemų valdymą - VIES, SIS ir Eurodac. Bet sistema komplikuojasi dėl to, kad ne visos valstybės narės dalyvauja pačiose sistemose ar informacinėse sistemose. Junktinė karalystė ir Airija visapusiškai dalyvauja Eurodac, nes tai nepatenka į Šengeno akį iš dalies e, dalyvauja SIS ir nedalyvauja vėjas sistemoje. Atsakant į klausimą, kurį uždavėte, jūs klausėte, ar agentūros įsteigimas turėtų būti grindžiamas vienu ar keliais teisės aktais. Galiu pasakyti, kad išeitinė situacija būtų teisingumo teismo byla susijusi su tarybos neigiamu atsakymu į e, Junktinės karalystės prašymą dalyvauti e, Frontex įsteigimo veikloje. Teismas nustatė, kad šioje teisino gyvendinimo dalyje Junktinė karalystė nedalyvauja ir todėl negali dalyvauti e, Frontex veikloje. Taigi nustatyta, kad valstybė narė e, negali dalyvauti Šengeno aki priemonėje, jeigu nėra patvirtinusi tos aki dalies. Taigi, komisija yra nustačiusi uh, tam tikras preambolės dalis, kur atspindėtas Airijos ir Junktinės karalystės dalyvavimas sėtina su teisino gyvendimu. 40, 24 preambolės punktas sako, kad Junktinė karalystė nedalyvaus šiame įgyvendinimo etape dėl to nedalyvaus ir patvirtinimo procese. Ta pati galima pasakyti ir apie Airiją. Tačiau šie preambulės punktai prieštarauja vienas kitam. Arba Junktinė karalystė ir Airija turi dalyvauti viso reglamento gyvenimo veikloje arba visai nedalyvauti. Jeigu šios šalis dalyvauja patvirtinimo procese, tai jos prisijungia prie tos teisino dalies, kurios nėra patvirtinusios. Taigi e, šios preambulės nepakanka, kad būtų galima nuosekliai atspindėti e, teisingumo teismo sprendimo esmę ir užtikrintų teisinį saugumą. Jeigu parlamentas nuspręstų taisyti šį pasiūlymą, tai galima daryti, kad būtų sukonkretintas Airijos ir Junktinės karalystės dalyvavimas. Na, o e, lieka klausimas, ar Junktinė karalystė ir Airija galės balsuoti dėl viso teksto. E, teisinių e, problemų nekeliantis sprendimas būtų atskiri teisės aktai, kur būtų atspindėta šių valstybių situacija. Žinau, kad taryba siūlo kitą sprendimą, tačiau tegul jį ir pristato pati. Ačiū. Labai ačiū teisės skyriui, o dabar išklausykime pirmininkaujančios Ispanijos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jau supratote iš teisės skyriaus pranešimo, klausimas nėra paprastas. Buvo daug tarybos posėdžių, išsakyta daugybė įvairių minčių. jau išsemtos beveik visos galimybės. Šį klausimą diskutuojame su būsima pirmininkausiančia valstybė ir tarybos teisės skyriumi. Nesu teisės specialistas, galėčiau tik pristatyti galimą sprendimą. Taryba, jos teisės skyrius ir generalinės sekretoriato atstovai galėtų detaliau pristatyti tarybos pasiūlytą sprendimą. Taigi žodis uh, sekretoriato atstoviai. Dėkoju, labas rytas visiems, tačiau padėkoti už galimybę pasidalinti sprendimais, kuriuos taryba parengė uh, mes pritarėme Europos parlamento nuomoniai, kad čia situacija komplikuojasi dėl Junktinės karalystės ir Airijos dalyvavimo e, steigiant šią informacinių technologijų e, valdymo agentūrą. Problemą pristatė parlamento teisės skyrius tikrai padarėme išvadą, kad pasiūlymą labai sunku suskaidyti į keletą dalių. E, tai yra dėl keleto priežasčių, dėl praktinių priežasčių, skaitant, kaip buvo paaiškinta parlamento teisės skyriaus didžiaja dalimi, tai yra politinio pasirinkimo klausimas ieškojome būdų, kaip geriausiai išspręsti problemą nesuskaldančio pasiūlymu. Ir taryba padarė tokį sprendimą. Bus e, naudojamas iš Engeno akį protokolo ketvirtuoju straipsniu, kur sakoma, kad Junktinė karalystė ir Airija bet kokiu metu gali paprašyti galimybės dalyvauti kai kuriuose ar visose Šengeno teisino dalise. Taigi, išplaukiant iš, išeinant iš um, operacijų valdymo agentūros pasiūlymo, tokia galimybė yra. Atvejs yra labai specifinis. E, čia pasiūlyme apimami įvairūs elementai, kuriuose e, Junktinė karalystė arba ir Airija arba dalyvauja arba ne, arba dalyvauja tik iš dalies. Taigi sprendimas būtų toks. Junktinė karalystė ir Airija turėtų paprašyti dalyvauti pasiūlymo tvirtinimo procese pagal Šengeno protokolo ketvirtąjį straipsnį. O taryba galėtų išnagrinėjusi šių valstybių prašymą jį patvirtinti vienbalsiškai. Paaiškinsiu, tai būtų tarybos sprendimas panašus į 2003-65 sprendimą, kuomet Junktinė karalystė paprašė galimybės dalyvauti e, tam tikrose Šengeno teisino dalise, o taryba savo sprendimu tokį leidimą Airijai ir Junktiniai karalystiai išdavė. Taigi šiuo atveju eitume tokiu pačiu keliu ir tai mums leistų pasiekti E, to, kad Junktinė karalystė ir Airija galėtų dalyvauti pasiūlymo dėl informacinių sistemų agentūros patvirtinimo procese, e, įskaitant ir tas dalis, e, kuriuose jos nedalyvauja, kadangi jų nėra patvirtinusios. Junktinė karalystė ir Airija informavome apie tokią sprendimo galimybę ir Junktinė karalystė jau yra pateikusi teigiamą atsakymą. Ji tarybai ketina pateikti tokį prašymą dėl galimybės dalyvauti reglamento tvirtinimo procese. Airija kol kas e, šią galimybę analizuoja, gavę galutinius prašymus iš vienos arba abiejų valstybių, taryba priims sprendimą e, dėl leidimo šioms valstybėms dalyvauti reglamento patvirtinimo procese. Mūsų vertinimu tai yra teisiškai pagristas sprendimas kuris e, neįpareigoja pasiūlymo suskaidyti į dalis tai yra bendras vienas pasiūlymas dėl E, administ... dėl agentūros įsteigimo ir administra. Sprendimas bus atitinkamai pritaikytas pagal susidariusią situaciją ir tokiu būdu nebus nusižengta teisingumo teismo praktikai. Dėkoju, o dabar paklausiu komisijos, ar norėtumėte pasisakyti. Ačiū, gerbiama pirmininkė klausimas yra vienas iš tokių kai visi pritarė e, esantiems faktams ir prielaidoms, tačiau e, dažniausia mūsų pasiūlyti sprendimai skiriasi. Štai parlamento teisės skyrius pateikė vienokią nuomonę, tarybos kitokią, o komisija taip pat pripažįsta, kad klausimas yra labai sudėtingas, tai yra nevienodos e, geometrijos aktas, e, tie bendri vardikliai skiriasi, komisija to neneigia, tačiau kartais esama tokių hybridinių teisės aktų, kai į vieną teisės aktą apjungiami e, ne vienodo lygmens elementai. Komisija pasisako už vieną tekstą E, su atitinkamais paaiškinimais ir nuorodomis, leidžiančiomis e, suprasti, kad valstybių narių dalyvavimo ligmuo skiriasi. Kalbu apie tą hybridinio e, statinio pamatą ir iš jo išeinančius kitus sprendimus. Mes manytume, kad teisės akto suskaldimas į keletą dalių prieštarautų efektyvesnio reglamentavimo tikslui. Taip pat prasilenktume su Lisabono sutarties tikslais. Juk dabar išgyvename procesą, kai teisės aktai yra apjungiami ir e, daromi glaustesniais ir efektyvesniais tai būtų prieštaravimas šiam tikslui. Kitas e, argumentas prieš suskaidimą yra tai, kad nepaisant to, kaip detaliai skaidysime, vis dėlto liks tų hybridinių persipinančių nuostatų. O sudėtingiausia e, dalis, e, pavyzdžiui, vėjas ar Eurodak dalis atskyrus liktų SIS 2 dalis kuri yra pati sudėtingiausia. Čia atsiskleidžia ta e, varijuojanti geometrija. Ir vis tiek negalėtumėm sis dalies suskaidyti į smulkesnės, kas reiškia, kad išliks e, tie hybridiniai teisės aktai, nors jie bus smulkesni. Bet e, tuomet ta teisinė sistema taps dar komplikuotesnė. Taigi komisija pasisako už vieną teisės aktą dėl to, kad mūsų pasirinktas tekstas vis dėlto leidžia, pavyzdžiui, 24, 25 preambulės punktuose suprasti, jog Jungtinė karalystė ir Airija, nors ir nedalyvaus reglamento e, tvirtinimo procese, vis dėlto tam tikra jos veikla yra numatyta tam tikrų lygmenių. Taigi tekste jau užsimenama apie tai, kiek šis tekstas bus taikomas Airijos ir Jungtinės karalystės atžvilgių ir kuriuose sritise. E, čia vėlgi e, mes esame pasiruošę ieškoti kuo iškesnių formuluočių, kad būtų išvengta bet kokio nesusikalbėjimo. Ir dar kitas sažiningumo klausimas. Juk Jungtinė karalystė ir Airija, kaip ir kitos valstybės narės, neša savo finansinį įnašą į agentūros funkcionavimą. Taigi e, valdant šią sistemą, ją administruojant, reikia atsižvelgti į šias valstybės, kurios kaip e, donorės turi turėti balsavimo teisę. Nors tai neturi įtakos šių valstybių galimybei uh, nedalyvauti tose sritise, prie kurių jos nėra prisijungusios. Tarybos teisės skyrius pasiūlė sprendimą, mes manome, kad jo pagrindu galėtumėm rasti konstruktyvų sprendimą, išeiti iš šios situacijos, bet mums kol kas tas pasiūlymas naujas e, tik dabar susipažinome, kaip Junknė karalystė ir Airija vertina tarybos pasiūlytą sprendimą, lauksime konkretesnių pozicijų ir tada jau galėsime kartu su parlamentu ir taryba rasti bendrą sprendimą. Ačiū. Okay. And, uh, Carlos, the, the... Ačiū. Dabar žodis teikiu Karlos, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti Teisės tarnybai už tai, kad jie pateikė tokią aiškę nuomonę. Labai džiugu, kad panašu, jog ir taryba rado galimybę, kaip išspręsti teisinę problemą. Airija gali prisijungti na, ir galima bus įkurti agentūrą. Maničiau, kad reikėtų pasiūlyti konkrečias datas. Tarkim, Liepos 12 diena galėtų būti galutinis terminas pakeitimams pateikti. Jei neklistu, mano pranešimas jau buvo išverstas į visas kalbas. Na ir dabar, jeigu leisite, norėčiau užsakyti keletą pastabų. Kodėl mums reikia agentūros? Agentūros reikia dėl to, kad neturime kitokių sprendimų. Na, o parlamentas pats jau yra paprašęs įsteigti tokią agentūrą oficialiu būdu. Mes manome, kad tokia kompetencija neturėtų būti suteikta Europos komisijai. Komisija neturi nei lėšų, nei valios tą daryti. Taigi manau, kad vykdomoji agentūra būtų geriausias sprendimas. Kodėl? Ogi todėl, kad parlamentas negalės vykdyti demokratinės kontrolės tokiu pat būtų. Ir mes negalime formuoti tos agentūros taip, kaip mes galime įtakoti uh, kitas agentūras. Taigi, Europinė agentūra yra pats geriausias sprendimas. Dar viena pastaba apie naujas sistemas. Aš manau, kad jeigu agentūra būtų atsakinga už naujas sistemas, tai reikia teisinių instrumentų bendro sprendimo tarp parlamento ir tarybos. Reikia tai labai aiškiai pasakyti tekste. Trečioji pastaba. Man atrodo, reikėtų aiškiai apibriežti šios agentūros tikslus ir užduotis. Ir turiu pasakyti, kad buvo pateikti ir pakeitimai šioje srityje. Penktoji pastaba dėl bandomųjų pilotinių projektų. Man atrodo, kad būtų išmintinga nustatyti taisyklės, kad de facto agentūros kompetencijos galėtų būti išplėstos vykdant tos bandomosius projektus. Būtent dėl to aš patikiau ir kai kurių pakeitimų. Toliau agentūros būstinė. Kaip žinia, yra du pasiūlymai. Vieną patikė Estija, kitą Prancūzija. Iš teisinės pusės parlamentas gali priimti sprendimą tokiu pat lygiu kaip ir taryba, nes vyksta bendro sprendimo procedūra. Bet kokią atveju mes suprantame, kad e, pagal tradiciją sprendimą randa taryba. Mes, to, mes su to tikrai nekovosime. Jeigu taryba ras gerą sprendimą, tai parlamentas jo tikrai neginčis. Vis dėlto aš manau, kad mes turėtume nustatyti tam tikrus parametrus arba sąlygas, pagal kurias turėtų būti rastas e, toks sprendimas taryboje. Na ir būtent dėl to aš pateikiau keletą pakeitimų. Manau, kad reikėtų tikslesnių formuluočių dėl sąlygų. Na dabar mano šeštoji ir paskutinė pastaba komunikacijos ir infrastruktūra. Aš tikrai neprieštaraučiau, jeigu šios užduotis būtų patikėtos kažkokiams įmonėms. Tačiau mes vis dėlto turime nustatyti tam tikras sąlygas, kurių tos įmonės turėtų laikytis. Ir aš pateikiau keletą pakeitimų būtent šiuo klausimu. Septintoji pastaba valdybos nariai ir balsavimo teisės. Ko gero visi žinote, kad yra skirtingos balsavimo teisės pagal skirtingas sistemas. Jeigu kažkokios šalies nesaisto teisės instrumentai, tai tuomet tokia šalis neturėtų teisės gauti slaptą informaciją, dalyvauti diskusijose ir priimant sprendimus. Taigi tiek apie balsavimo teisės, dalyvavimo teisės taip pat turėtų būti suderintos su valstybių narių, įvairių valstybių narių dalyvavimų sistemose. Turiu pasakyti, kad aš manau, kad tokios agentūros pirmininkas turėtų būti išrinktas iš tų narių, kuriuos paskiria valstybės narės tos valstybės narės, kurios visapusiškai remia agentūros e, instrumentus. Nebūtų prasminga, jeigu narius skirtų valstybės narės, kurios e, taiko tik dalį kažkokios sistemos. Na ir paskutinė pastaba dėl domenų apsaugos ir e, demokratinės kontrolės. Uh, Čia, mes, čia aš pateikiau keletą pakeitimų, kaip galima būtų geriau užtikrinti duomenų apsaugą ir demokratinę kontrolę. Man atrodo, kad tai tikrai turėtų padėti kolegoms pateikti naujų pakeitimų iki Liepos 12 dienos. Na, o rugsėjo mėnesį pavasaros atostogų komitetas galės tos pakeitimus aptarti ir dėl jų balsuoti. Ačiū, ponas Koelio. Manau, kad tikrai jūsų pasisakymas buvo labai aiškus. Dabar galime pereiti prie diskusijų. Du kolegos prašė žodžio. Visų pirma, ponas Abrecht ir paskui pone e, Lutrecht. Lutvardas, prašau. Pradėkime nuo pono Abrecht. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau padėkoti Karlos Koelio už pranešimą tikrai džiaugiuosi gerais pakeitimais. Aš pakankamai kritiškai vertinu domenų bazės centrinę sistemą, centrinę infrastruktūrą, ypač iš domenų apsaugos pusės. Norėčiau pasakyti, kad tos teigiamos nuostatos susijusios su domenų bazių sa, tarpusavio sąveika yra labai svarbios parlamentui. Tai bus itin aktualu parlamentui ir ateityje. Mes savo pozicijos laikysimės. Galbūt mes neturime kitų alternatyvų tokia infrastruktūrai. bet parlamentas tikrai nenorėtų sąveiko, tarpusavę sąveikos tarp domenų bazių dėl domenų apsaugos principų. Tokia yra parlamento esminė pozicija. Jeigu būtų apjungtos domenų bazės, gali kilti pavojus, kad tos domenų bazės, kurios buvo sukurtos kažkokiu konkrečiu tikslu, gali būti panaudotos ir kitais tikslais ir mes nenorėtumėm tarpusavio sąveikos tarp įvairių domenų bazių. Man tai yra labai svarbu. Reikia labai konkrečių teigiamų nuostatų tiek man, tiek ir tikriausiai visam Europos parlamentui būtų sunku pritarti domenų bazių apjungimui. Ir manau, kad tai turėtų būti svarbu ir vienas iš svarbiausių šio komiteto tikslų. Pane Ledford. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu tam, ką pasakė ponas Albrecht. Tokia yra tradicinė šio komiteto pozicija. Mūsų komitetas. Mūsų komiteto poziciją atstovauja ir ponas Koelio. Jeigu bus įkurta bendra agentūra, tai jokių būdų nereiškia, kad bus apjungtos duomenų bazės arba būtų užtikrinta jų tarpusavio sąveika. Domenų bazių klausimas yra visiškai atskiras ir tikrai, jeigu būtų bendras e, valdymas, tai nereiškia, kad būtų sugriauta ta didžioji Kinijos siena tarp atskirų duomenų bazių, tai yra, kad jos būtų sujungtos. Uh, Panas Koelija turi tikrai daug patirties, dirbdamas su Schengeno informacinė sistema, taip pat ir su ES domenų bazių valdymo, valdymu. Taigi mums, tik, mes pritarėme tam, kad reikia gerų taisyklių e, sistemos valdymui, domenų bazių valdymui ir reikėtų paisyti teisės aktų šioje srityje. Tiesą sakant, neskaičiau nei komisijos, nei tarybos teisinių tarnybų nuomonių. Bet e, jeigu teisingai išgirdau, ką sakė Karlos Koelija, tai jis yra pasirengęs apmastyti tą išmintį, kuri nuskambėjo teisinių tarnybų dialoge. Aš manau, kad jis yra visiškai teisus, nedalyvaujančios šalis neturėtų pareikšti savo teisių dėl sprendimo priėmimo o, arba dėl prieigos prie SIS sistemos pirmame ramstie. tos valstybės narės, kurios net prisijungusios prie Eurodac, neturėtų galimybės ją naudotis. Aš manau, kad reikia tinkamai paisyti teisinių ribų. Be abejo, Junktinė karalystė pati turi nuspręsti, ar kreipsis į Teisingumo teismą dėl Šengeno akį dėl Frontex nuostatų pasams, prieigos prie vizų informacinės sistemos duomenų ir taip toliau. Kol Teisingumo teismas prims sprendimą, prabėgs daug laiko, vyks daug diskusijų. Jungtinė karalystė, aišku, turi tokią teisę, tačiau aš pritariu ir tam, ką pasakė komisija. Aš tikiuosi, kad e, vadovaujantis globaliu visapimančiu požiūriu galima sukurti aiškumą. Jeigu yra skirtingos taisyklės, tačiau tuo pat metu, jeigu jos yra skaidrios ir suprantamas, tai dar reikia prisiminti ir tai, kokia kokiam ramšitos taisyklės priklauso, ar pirmam, ar trečiam. Reikėtų bet kokiu atveju labai aiškių taisyklių dėl dalyvavimo sistemoje. Aš tikiuosi, kad vis dėlto pavyks nubrėžti tam tikras teisinės ribas ne, nedalyvaujančioms šalims ir kad nebus pažįsta šiandieną aki. Aš norėčiau, kad Junktinės karalystės, Danijos ir Airijos atveju tos teisinės ribos išnyktų, kad šios šalis įsilietų, bet manau, kad tam reikės bent jau poros, bent kelių metų. Ačiū. Dabar norėčiau pasiteirauti pirmininkaučio šalies atstovo, ar jūs norėtumėte pasisakyti arba ką nors pakomentuoti. Ačiū pirmininkė. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad Ispanija, kaip pirmininkaujanti šalis, stebėjo, kaip vyksta darbas per pastarąjį pusmetį. Mes darbus perėmėme iš anksčiau pirmininkavusios Švedijos. Mes tikrai labai džiaugiamės, matydami, kad dabartinėme dokumente yra apsvarstyti įvair, keli sprendimai, kurie buvo nagrinėti darbo grupėje. Darbo grupėje vyko aršios diskusijos buvo išsakytos pozicijos, pozicija, kuri tikrai labai panašia Europos parlamento pozicija. Aš tikrai nenorėčiau dabar gilintis į visus argumentus, detalės. Ponas Koelio pakankamai aiškiai viską pristatė. Parlamentas ir taryba daug dirba ir tikiuosi, kad mums pavyks greitai primti pavyks greitai priimti sprendimą dėl likusių problemų. Pranešėjo pranešimas pasirodė labai laiku, nes taryba dar turi laiko suderinti tekstą. Be pono Kalio pasisakė dar du parlamento nariai. Na, o aš Ispanijos, o taip pat ir tarybos vardu galiu jūs patikinti, kad kurdami agentūrą mes tikrai nenorime, kad būtų pakeistas teisinis pagrindas duomenų apsaugai. Viskas reglamentuota teisiniuose tekstuose, kurie jau galioja. Taip pat, galvodami apie ateitį, mes vykdome įvairius bandomuosius projektus. Mums reikia naujo teisinio pagrindo tai naujais teisiniai sistemai, kurią prižiūrės agentūra. Čia turėtų būti taikoma įprastinė sprendimo prieimimo procedūra tarp parlamento ir tarybos. Ispanija, pirmininkaujantį šalis, gali Jums garantuoti, kad tas sprendimas bus primtas kartu su Jumis. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, komisija. Uh, thank you very much, Mrs. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad man dar kartą suteikėte žodį. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjui už pranešimą ir visą konstruktyvų darbą. Peržiūrėjus pakeitimus, e, komisija konstatuoja, kad dauguma pakeitimų yra priimtina, dabartinė redakcija arba su nedideliais pakeitimais. Galėčiau patikti vieną pavyzdį. Mes ypač džiaugiamės siūlymais dėl vykdomojo direktoriaus skirimo procedūros, bet yra ir daugybė kitų pakeitimų pavyzdžių, kurie mūsų nuomonė e, sustiprina pasiūlymo tekstą. Tai toks būtų bendras pastebėjimas. Bet yra ir kai kurių klausimų, kurie mums kelia susirūpinimą. Kalbu apie pranešime naudojamas formuluotės. Pabandysiu juos ir pristatyti. Visų pirma, komunikacijų infrastruktūros klausimas. Džiaugiamės, kad jos matomumas išauga. Sistemų valdymo aspektas yra įtrauktas į teisinį pagrindą. Ir tai, kad jis konkrečiai minimas tekste, tik tai sustiprina ir paaiškina agentūros užduotis. Dabar kalbėsiu apie 14 pakeitimą. Mes manome, kad detalios sąlygos išdėstytos šiame pakeitime nueina per toli. Šis teisinis tekstas nesiekia šio tikslo. Yra teisinis visų informacijos sistemų pagrindas ir ten yra išdėstyta e, struktūros informacijos tinklo e, komunikacijų saugumo nuostatos. Taigi nėra būtinybės kažkaip dvi, kartoti ar tobulinti tas sąlygas. Be to, su, su sutartinėmis paslaugomis ir saugumu susiję nuostatos, juo vis, su šituo rūpinsis komisija, net kai agentūra pradės veikti. Ir tai numatyta, pažiūrėjus, du teisinėme pagrinde. Todėl bandymai šiame tekste dėl agentūros steigimo įtraukti šias nuostatas prieštarautų uh, aktų, teisinės aktų hierarchijai, nes tai jau yra žista teisinėme, pagri, te, teisinėme pagrinde. Ir galiausiai tos sąlygos suformuluotos taip, kad viskas, kad atrodo, jog bandoma api, iš anksto išdėstyti viešųjų konkursų sąlygas. Manome, kad tokios nuotatos neturėtų būti šiame tekste. Ir kaip sakiau, komisija net po agentūros e, atsiradimo liks atsakinga už šį konkretų klausimą. Kiti dalykai, kuriuos norėčiau pakomentuoti. 24 pakeitimas. Narystė valdyboje. Komisija nebe priežasties pasiūlė po vieną atstovą nes šioje agentūroje komisija vaidina kitokį vaidmenį nei paprastai šioje valdyboje. Taip yra dėl to, kad komisija, komisijai numatytos tam tikros užduotis ir atsakomybė už infrastruktūrą, IT infrastruktūrą. Ir todėl mes manome, kad komisija turėtų turėti dvi vietas valdyboje, ne vieną. Ir mes ir laikysimės savo pasiūlymo Toliau galimybė e, valstybėms nedalyvaujančiams sistemose e, susipažinti su dokumentais 30 ir 37 pakeitimai. Manome, kad tai yra du skirtingi dalykai. Dalyvavimas ir balsavimas turi atspindėti tam tikrą mm, valstybių geometriją, taip pat valstybių dalyvavimą. Tačiau e, galimybė susipažinti su dokumentais yra kitas dalykas ir nors valstybės, kurios nebalsuoja, bet vis dėlto dalyvauja agentūros darbe, turi galimybę susipažinti, turi turėti galimybę susipažinti su dokumentais, net jeigu ir nebalsuoja. Kaip jau sakiau, daugelis iš tų klausimų susisijęs, nes agentūra savo veikloje rūpinsis sistemų valdymu, tai reiškia spręs įvairiausius techninius klausimus, vėl bus labai sunku atskirti užtikrinti, kad viena valstybė susipažintų tik tai su tam tikrais dokumentais, kurių nematys kita valstybė. Tai vėl manome, kad draudimas susipažinti su dokumentais turėtų būti iš nuo persvarstytas. Patariamosios grupės. Manome, kad tokios konsultacinės grupės egzistavimo logika yra ta, kad valdybai reikalinga galimybė pasitelkti ekspertus konkrečiose srityse prireikus ir todėl manome, kad turi egzistuoti galimybė e, steigti kitas specialistų grubės ateityje prireikus pagal, tam, pagal žinių sritis. Ir mes norime, kad tai tekste ir atsispindėtų. Vykdomojo direktoriaus atrankos procedūros skelbimas siūloma padaryti tai po pirmojo e, valdymo uh, struktūros posėdžio siūlome tuo neapsiriboti, to, tokio apribojimo neįvesti, nes e, me, mes suinteresuoti, kad agentūra pradėtų dirbti kuo greičiau, kad e, direktoriaus postas, kad e, va, direktoriaus posto vakancija būtų paskelbta kuo anksčiau, nes komisija atsakinga už tų e, konkursų į šias vietas Mm, paskelbimą ir tai vyks anksčiau nei pirmasis valdybos posėdis. Toliau asocijuotojų valstybių balsavimo teisės. Tarybos darbo grupėje įvykusios diskusijos atskleidė, kad norima eiti kryptimi, jog balsavimo teisų klausimai e, bus palikti, jų sprendimas bus paliktas tam momentui, kuomet valstybės narės svarstys savo balsavimą, savo balsavimo teisės. Ir nenorime, kad apie tai būtų jau iš karto įtrauktos nuostatos į tekstą, nes tai tarsi suponuotų, jog jos automatiškai turi galimybę svarstyti balsavimo teisės. Manome, kad tie dalykai turėtų būti apspręsti dvišalėse darybose su asocijuotomis valstybėmis. Galiausiai dar vienas svarbus dalykas tai saveikumo klausimai, kuriuos kėlė kai kurie šio komiteto nariai. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad, kad komisija visada labai e, stengiasi atidžiai nagrinėti šiuos klausimus ir, na, labai kruopšiai apibriežti šias rytis. Agentūra čia negali prisimti funkcijų. Mes niekada negalėsime daryti, veikti daugiau nei tai, kas nurodyta teisinėme dokumente, kuris yra juridinis pagrindas. Ir jeigu bus siekiamas saveikumo, sprendimas dėl to bus priimamas pagal bendrą sprendimo priimimo procedūrą ir tai reiškia, kad ir tarybas, ir parlamentas dalyvaus priimant tokį sprendimą ir turės galimybę išreikšti savo nuomonę. Taigi, mano minėtos nuostatos, jeigu jos būtų įtrauktos, uh, įvestų tam tikrus apribojimus ir tai na, nebūtų susijęs su agentūros galimybėmis siekti saveikumo. Ar pranešėjas norėtų pasisakyti? Thank you, Chair. Karlos Koelio. For the kind words. Ačiū. Noriu padėkoti visiems už šiltus žodžius. Noriu priminti, kad kuomet pristačiau savo pranešimo projektą, uh, Pristačiau jį po diskusijų su šešėliniais pranešėjais, taigi čia išdėstyti aspektai yra aktualūs visiems, ne man vienam. O diskusijos su šešėliniais pranešėjais buvo tikrai geros, noriu Jums padėkoti už jų indėlį. Ir būtent todėl pono Herberto išsakyti pastebėjimai dėl savykumo. Apie, jį, apie tai kalbama devintajame pakeitime ir juo draudžiamas, draudžiamas bet koks sistemų saveikumas. Su, e, sutinku su pono Herberto ir baroninės Latford išsakytais pastebėjimais dėl komisijos e, pasisakymo. Aš jų nekomentuosiu, e, rengiuosi padirbėti ir išnagrinėti visus argumentus, bet noriu vis, vis dėlto aptarti keletą dalykų. Visų pirma, 14 pakeitimas. Nesuprantu komisijos argumento, kad mes siekėme pernelyg detalizuoti, kad e, siūlome pernelyg detalės nuostatas. Noriu paaiškinti, kad taip yra nebe priežasties. Mums iš ties labai rūpi tų tinklų saugumas. Jau uždaviau klausimą Europos komisijai dėl S testą. Nes me, mus pasiekė labai neraminančios žinios apie tą sistemą. Pavyzdžiui, Kaire, Egipte veikia biuras, kur rem, te, iš ten prieinama visa informacija. Ir visi to biuro darbuotojai gali sutikti daugybę informacijos apie svarbiausius adresus ir interneto protokolo adresą. Kalbu apie valstybių narių administracijas čia. Mes pasamdėme Europos bendrovę atlikti kai kurias užduotis, kurių vienas iš biurų yra Egipte. Ir mane tikrai neramina ES testo saugumas. Bratislavoje, kiek žinau, pastat, pastato, kuriame tos tarnybos dirba saugumas, yra apgailėtinas. Ir mes tikrai esame labai susirūpinę es testą saugumu ir mes kol kas laukiame Europos komisijos atsakymų. Ir aš bevelyčiau, kad teisinėme tekste būtų įrašytos apsauginės nuostatos. Aš suprantu komisijos argumentą, kad e, tos sąlygos e, kriterijai neturėtų būti teisinėme tekste, bet noriu atsakyti, kad įstatymų kuriejas nusprendžia, turi, koks bus tas tekstas, jeigu įstatymų lėdėjas taip mano, jeigu pa parlamentas ir taryba sprendžia, kas turėtų būti traukta į teisės akto tekstą. Jei nebus užtikrintas saugumas, jei, jei bus pagristo nuogastavimo dėl to, kaip tvar, tvarkomi šie, gali būti tvarkomi šie klausimai. Geriau tada turėti teisinės nuostatas, kurios padėtų tokių problemų išvengti. Toliau, galimybė susipažinti su dokumentais 36 ir 27. Nesuprantu, kodėl turime leisti susipažinti uh, su dokumentais valstybėms narėms, apie sistemą valstybėms narėms, kurios nedalyvauja tos sistemos darbe. Tai čia kalbame apie horizontalius dokumentus. Pavyzdžiui, tai yra dokumentai susijęs su pačios agentūros valdymu. Tų dokumentų negalime kažkaip išskirstyti. Bet be abejo, yra ir dokumentų, apie kiekvieną sistemą. Ir mano nuomonė, galimybė susipažinti su tokia informacija turi būti suteikta tik toms valstybėms narėms, kurios dalyvauja sistemoje. Toliau, specialistų grupės. Kiek suprantu, tos patariamosios grupės yra numatytos uh, kuriant naujas sistemas. Jeigu aš sakau, kad naujos sistemos bus patikėtos agentūrai per naują teisės aktą. Tai būtent tuomet, kuomet bus kuriama nauja sistema, mes turėtume spręsti ir patariamosios grupės klausimą. Jeigu kuriame Europos keleivių įrašų duomenų bazę ir kažkokiai agentūrai sutikėme e, galės galimybę užduotis ją rūpintis, tuomet ir išsiaiškinsime, kokių konsultacinių patariamųjų grupių mums reikia kad galėtume išspręsti visus susijusius klausimus. Taigi, ponė pirmininkė, baigdamas noriu pasakyti štai ką. Esu pasirengęs dirbti su Europos komisijos atstovais, nagrinėjant visus kitus detalius klausimus. Yra dar keletas klausimų susijęs su, su val, valdyba, direktorių taryba. Manau, kad mes turime reikalauti tokios agentūros, kuri spręstų problemas, mum, kurios mums iškyla. O mums svarbiausia, kad egzistuotų agentūra gebanti rūpintis, tvarkyti tuo, tomis duomenamų bazėmis, užtikrinanti aukšto ligmens apsaugą, e, aukšto ligmens duomenų kokybę, kuri būtų naši, kuri dirbtų našiai. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks parengti gerą teisės aktą ir surasti tinkamiausią sprendimą. Ir noriu paprašyti Europos komisijos, noriu pasakyti Europos komisijai, kad tas pasiūlymas buvo patiktas dėl to, kad Europos parlamentas jo prašė. Dėkoju ponui Karlos Koelio, norėčiau baigti šio darbo atvarkės klausimo aptarimą. Tiesiog noriu pakartoti tai, ką sakė pranešėjas. Pakeitimus galite pateikti iki Liepos 12 vidurdienio. O dabar du paskutiniai darbo atvarkės klausimai. Šią popietę vyks bendrosios diskusijos visų pirma dėl ES ir Gruzijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo. Ir e, ES ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos. Abiejų pranešimų autorė yra ponė Natalie Grisbek trumpai galėčiau pristatyti situaciją. Buvo priimtas sprendimas taryboje 2008 rugsėjai dėrėtis su Gruzija dėl šių sprendimų. 2009-aisiais jie buvo pristatyti, o 9-ųjų e, e, lapkritį parafuoti. E, birželio 16 taryba pasirašė susitarimą dėl vizų režimo, o dėl readmisijos dar reikia palaukti tris mėnesius. Suteiksiu žodį komisijai, kad ši komiteto nariams pristatytų abiejų susitarimų turinį. O paskui paprašysiu Ispanijos, kaip ir mininkaujančios valstybės, e, pasisakyti, jeigu ji norės, o paskui galėsime pradėti diskusijas. Taigi pirmiausia, žodis komisijai. Labai ačiū. Kaip jūs pati sakėte, signalas pradėti dėrybas dėl šio susitarimo buvo išsakytas neįlinėje sesijoje 2008 e, rugsėjo 1 po to iš karto, tiksliau prieš tai įsvirvo krizė, gili krizė, kurią visi pamename. Savaime aišku, kad valstybių ir vyriausybių vadovai e, Gruzijos žmonėms norėjo e, išsakyti tvirtą signalą, e, išsakyti ES solidarumą Gruzijos atžvilgiu. Tai buvo vienas, viena iš daugelio iniciatyvų, kurių buvo imtasi tuo metu, ypač siekiant pagerinti asmenų judėjimą bei e, tarp asmeninius asmenų santykius. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta pradėti dėrybas, kurias jūs ir minėjote, ponė pirmininkė. Tos dėrybos įvyko gana sparčiai dėl to, kad taryba įgaliojo mus pradėti dėrybas 2008 spalio mėnesį ir mes sugebėjome sėkmingai susitarti su partneriais Gruzijoje per trumpesnį nei vienų metų laikotarpį abu e, susitarimai dėl vizų režimo supaprastinimo ir dėl readmisijos e, savo pobūdžių labai atitinka tas standartinės sutartis, kurias ES pasirašo. Kai dėl e, šengeno vizų supaprastinimo režimo, tai reikia pasakyti, kad ji suteiks Gruzijos piliečiams daugiau galimybių. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, viz, viza turi būti užduodama per neilgesnį nei dešimties dienų laikotarpį, o vizos kaina nuo 60 eurų sumažėjo iki 35, o kai kurių vizų atveju galima ją gauti ir nemokamai. Pavyzdžiui, studentai, žurnalistai, kultūrinėje ar meninėje veikloje dalyvaujantis asmenys, vaikai, pensininkai, neįgalus asmenys vizą gali gauti nemokamai. tos pačios asmenų kategorijos naudosis ir kitais privalumais. Pavyzdžiui, e, šiems asmenims taikomi supaprastinti dokumentų pateikimo rezulta, e, reikalavimai arba yra numatyta e, daugkartinių vizų galimybė. Tai yra labai naudingas susitarimas Manoma, kad 60 tūkstančių padidės paraiškų vizoms gauti skaičius. Iš viso tiksliau tikimasi, kad iš viso e, net 60 tūkstančių e, Gruzijos piliečių e, pateiks prašymus gauti vizas įvažiuoti į Šengeno teritoriją. Taip pat tikimasi, kad šis skaičius didės ateityje dėl suteikiamų galimybių. Be kita ko, šiame susitarime numatoma, kad diplomatinių pasų turėtojai neprivalės gauti vizos, e, taip pat tas pasakytina apie kitų oficialius santykius su ES palaikančių institucijų atstovus. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, vizų režimo supaprastinimo susitarimas su Gruzija bus pirmasis, kurį e, turės e, patvirtinti Europos parlamentas. Tai aišku yra labai svarbus e, proceso ženklas ir kaip visada rengiant tokias europinės strategijas ir jas analizuojant, išriškėja ir kita supaprastinto vizų režimo e, taikymo pusė, o būtent redmisijos poreikis. Taigi pasakysiu, kad ši redmisijos sutartis yra labai panaši į sutartis taikomas kitoms valstybėms. Ir e, Čia esančios nuostatos yra taikomos ne tik tai ES gyvenantiems Gruzijos piliečiams, bet ir e, visų kitų valstybių nepriklausančių ES piliečiams, e, jeigu jie tranzitu pervažiavo per Gruziją. Ir tai gali būti įrodyta. Galima įrodyti, kad asmuo ES teritorijoje yra nelegaliai tokiais atvejais vėlgi mes turėdami duomenis galime e, efektyviai pritaikyti šį susitarimą. E, statistiniai duomenys renkami nuo 2007 metų. Tuo metu e, e redmisijos nuostatos pritaikytos 4800 Gruzijos piliečių kai buvo nustatyta, kad jie nelegaliai gyveno vienoje iš ES valstybių. Taigi matote, kokį poveikį gali turėti redmisijos susitarimai. Suprantama, kad jums jau jie yra pažįstami. Pirmasis tokio pobūdžio susitarimas, e, kur numatyta parlamento pritarimo procedūra, buvo pasirašta su e, Pakistanu. Taip pat yra vadinamoji safeguard referral nuostata. Tai yra tam tikro e, saugaus duomenų um, gavimo ir panaudojimo duome, e, nuostata. E, na, o sutarties šalis privalo laikytis prisimtų įsipareigojimų pagal tarptautinę teisę, ypač žmogaus teisų srityje. Aišku, Gruzija yra pasirašiusi 51 metų Ženevos konvenciją dėl e, pabėgėlių. Taigi tokia štai situacija. E, taip galiu pristatyti e, šiuos du dokumentus, kuriuos komisija jums yra pasiūliusi. Savame suprantama, E, Gruzijos vyriausybė ir piliečiai iš šių susitarimų siekia labai daug ir tikisi labai daug. Tai yra tokia apčiuopiama Gruzijos bendradarbiavimo su ES ir atvirkščiai išraiška. E, pirmininkaujančio Ispanija daug prisidėjo rengiant šios dokumentus ir labai tikimės, kad parlamentas jiems pritars kiek įmanoma greičiau. Ačiū. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį pirmininkaujančiai Ispanijai. Ačiū, gerbiamoji pirmininkė. Pirmiausia, noriu pristatyti redmisijos susitarimą. Šio susitarimo turinys, kaip detaliai paaiškino komisijos atstovas, jums turėtų būti aiškus. Aš tiesiog norėjau išsakyti e, pasitenkinimą tuo, kad buvo taip lengva dėrėtis dėl redmisijos sutarties su trečia šalimi. Manau, kad komisija tikrai nemažai ką nuveikė šioje srityje. Taigi prašytume parlamento e, kuo greičiau pritarti šiam susitarimui, kad būtų galima pradėti jo ratifikavimo procesą. E, Kaip kolega pristatė, e, susitarimo turinys atspindi ir kitų redmisijos susitarimų turinį. E, čia yra numatyti įsipareigojimai visoms šalims. Aišku, išplaukia, išeinant ir iš Ženevos konvencijos bei kitų tarptautinių konvencijų turinį. iš karto po to, kai taryba pritars, mes paprašysime oficialiai parlamento pritarimo. Dabar mums dar reikia, kaip žinote, jungtinės karalystės ir arijos pritarimo, dėl to, kad jos turi trijų mėnesių laikotarpį, per kurį gali pristatyti savo pritarimą arba nepritarimą tokiems susitarimams. Taigi kol kas tie trys mėnesiai nepraėjo ir redmisijos sutarties atžvilgių mes turime palaukti šių dviejų valstybių pritarimo. Tuo tarpu jo nereikia e, pirmosios sutarties dėl vizų režimo supaprastinimo atveju, dėl to, kad šios valstybės šioje šengeno dalyje nedalyvauja. E, Mes pritarėme abiems susitarimams ir kalbant apie pirmąjį vizų režimos paprastinimo e, režimą, aš norėčiau e, steigti žodį kolegai, kuris Ispanijos atstovybėje nagrinė šios klausimus. E, Labai ačiū. Na, pasistengsiu kalbėti atvirai Man atrodo, kad e, daugiausia problemų kyla ne dėl pačių vizų. Apie tai buvo kalbėta ir išvadose. Svarbiausia yra apskritai, kokie santykiai turėtų būti tarp ES ir Gruzijos. Buvo galvota apie laisvosios priekybos zoną. Na Ir ta laisvosios priekybos zona turėtų būti įtraukta į partnerystės ir asociacijos susitarimą. Ko gero šių metų Liepos mėnesį bus deramasi dėl tokio susitarimo. Taip pat toks susitarimas bus pasirašomas ir su Armenija bei Azerbaidžanu, kitomis dviem šio regiono uh, šalimis. Azerbaidžanas dar nėra prisijungęs prie pasaulio priekybos organizacijos, taigi šios šalies atžvilgių nebus įmanoma tartis dėl laisvosios priekybos zonų. Ačiū, pane Grisbek. Ačiū, pirmininkė. Mer... Gerbiami kolegos, aš norėčiau padėkoti tiek komisijai, tiek ir tarybos atstovams už tokį aišku pasisakymą. Labai dėkoju, kad jūs pristatėte pagrindinius šių abiejų susitarimų bruožus. Man atrodo, kad iš esmės jūs pasakėte viską. Be abejo, su kolegomis dar galėsime aptarti uh, įvairias sąlygas, na, bet nemanau, kad reikėtų iš esmės diskutuoti dėl techninių turinio dalykų. Man atrodo, kad e, priartėjo istorinis momentas. Ta pati pastebėjo ir taryba, ir komisija. Jau nekarta buvo pastebėta, kad egzistuoja didžiulė labai stipri politinė valia Gruziją priartinti prie ES. Gruzija jau yra Europos tarybos pasaulio priekybos organizacijos narė. Su Gruzija yra sudaryta daug ekonominių susitarimų. Prieš dviejus metus Gruzija patyrė didžiulę traumą Tai buvo trauma ir Europai, kai Gruzija 2008 metų rūpiučio mėnesį užgrobė Osetiją ir Pietų Abhaziją. Be abejo, tai turėjo pasiekmių Europos kaiminystės politikai. Tuomet buvo suprasta, kad Europoje reikia rasti skubų sprendimą. Ir taip pat mes sutarėme, kad jau nuo 2008 metų rudens mes norime duoti labai aišku signalą tarybai ir komisijai, kad būtų pradėtos darybos. Per šį laiką įvyko nemažai politinių įvykių, buvo pasiūsta politinių signalų iš mūsų institucijų. Gegužės 20 dieną pasirodė rezoliucija dėl Pietų Kaukazo, tai buvo Europos parlamento rezoliucija. Mes norėtumėm, kad būtų daroma viskas, kad tame regione pager, pagerėtų situacija, kad pagerėtų ginčių sprendimas šiame regione. Šiame regione vis dar yra konfliktų, kurie nėra išspręsti, bet kurie galbūt nėra labai lengvai pastebimi. Taigi, Gruzijos priartinimo prie ES strategija yra pagrista tuo, kad Gruzija orientuotųsi būtent į mus, o ne į kitas regiono jėgas. Jūs labai puikiai pristatėte teisinius aspektus. Teisingai pastebėjote, kad ne visą laiką labai lengva susitarti dėl readmisijos. Jūs pristatėte įvairias sąlygas asmenų, kuriem būtų taikomi šie susitarimai kategorijos. Abu du šie susitarimai yra tikrai labai aiškus. šie susitarimai supaprastintų bendradarbiavimą ne tik su Gruzija kaip valstybė, bet ir su Gruzijos visuomenė, Gruzijos gyventojais. nors ir būtų taikomi tam tikri apribojimai, tačiau tai būtų ir tam tikras signalas tolimesniam bendradarbiavimui. Tai būtų solidesnis, tvirtesnis pagrindas tolimesniam bendradarbiavimui. Na ir dar viena pastaba, galbūt ji nuskambės skirtingai nuo to, kas jau buvo pasakyta dėl Europos parlamento kompetencijų atnaujinimo. Aš nemanau, kad šios susitarimus galima lyginti su susitarimai su Pakistanu. Teisinė prasme, tie susitarimai yra visiškai skirtingi. Gruzijos atveju yra taikomas abipusiškumo principas ir jis yra labai aiškiai įtvirtintas susitarime. Gruzija yra prisijungus prie Europos žmogaus teisų konvencijos, taip pat Ženevos pabėgėlių konvencijos. Dėl šios priežasties Sustarimas su Gruzija bus labai svarbus teisės aktas. Jūs teisingai pastebėjote, kad toliau bus taikoma visiškai standartinė procedūra šių, šių sustarimų atžvilgių. Bet aš manau, kad tuo pat metu mes sukursime ir didesnio teisinio saugumo sistemą. Būtent to siekia parlamentas. Labai ačiū, ponė Grisbek. Dar vienas komiteto narys norėtų pasisakyti, prašom. Pane Ždanoka, ačiū pirmininkė. Mano frakcija visą laiką remia veiksmus, kad būtų supaprastintas vizų režimas su mūsų partneriais, taigi mes tokiam sustarimams neprieštaraujame. Tuo labiau, turint omeny, kad tai yra tipiškas formalus susitarimas. Mes esame susirūpinę dėl susitarimo dėl readmisijos. Aš norėčiau pateikti klausimą komisijai. Nežinau, ar teisingai jūs supratau. Jūs sakėte, kad ko gero šis susitarimas bus taikomas maždaug penkiems tūkstančiams asmenų, kurie šiuo metu yra ES teritorijoje. Gal galėtumėte mus patikinti, kad tie asmenys bus saugus, jeigu juos tektų sugražinti į šalį. Turiuomenį Gruziją. Kaip žinia, Gruzijoje yra skirtingos asmenų kategorijos, skirtingos pasų kategorijos. Ar jūs galite mus patikinti, kad jeigu tie asmenys bus gražinti Gruziją, nekils pavojus jų gyvybei? Ačiū. Panas Busutil. Ačiū. Mano kolegė ponė Makovė yra šešėlinė pranešėja dėl šių dviejų pranešimų, tačiau kadangi jos čia nėra, norėčiau aš pasisakyti. Mano pozicija kitokia nei paskutinės kalbėtos, nes APP frakcijos vardu noriu pasidžiaugti abiems sutartimis. Manau, kad tai labai gera strategija. E, Užtikrinant, kad vizų režimo supaprastinimą leidėtų readmisijos sutartys, nes tai sustiprina tų susitarimų patikimumą. Aš taip pat manau, kad reikia siekti pasirašti readmisijos sutartys, e, nes tai užtikrina didesnį pasitikėjimą mūsų imigracijos politiką, kaip girdėjome šiandien ryte iš Ispanijos ministrės pasisakymo. Būtina siekti balanso tarp legalios migracijos, kurią legalios migracijos politikos, kurią vykdome ir neteisėtos migracijos sureguliavimo politikos, jei tos politikos nepapildys viena kitos, nebus jokių atgrasų. Praktiškai visi, na, tarsi bus skatinami vykti į Europos Sąjungą. Todėl tarptautinis bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis yra ypač svarbus mūsų imigracijos politikos e, patikimumui ir, ir jos stiprinimui. Todėl redmisijos sutartys ir to, tokios ir vaidina tokį svarbų vaidmenį. E, garantijos, ką ką tik minėjo kalbėtoje. Gruzija yra pasirašiusi svarbes tarptautinės konvencijas, Ženevos konvenciją, Europos žmogaus teisų konvenciją. Ir tai turėtų mus nuraminti. Tai, tai reiškia, kad žmonės grįžtantis į tą šalį turėtų jaustis saugus, kad garantijos egzistuoja pirmininkė, aš tikrai rekomenduočiau ir mano frakcija rekomenduoja balsuoti už šiuos pasiūlymus. Ačiū, Simonai. Dabar dar kartą suteikiu žodį komisijai atsakyti. Oui, me, me, merci, madame la présidente. Uh... Ačiū. Ačiū pranešėjai ir kalbėtojams už išsakytą paramą komisijos tarybos uh, ir bendrai Europos Sąjungos veiksmams šioje srityje. Noriu kai ką paaiškinti tik tai. Atsakydamas į, į klausimus, kuriuos uždavė ponė Ždanoka. Bendrai ber, kalbant apie readmisijos sutartis ir, ir kalbant apie tai, kas yra readmisijos sutartis, pavyzdžiui, redmisijos sutartis su Pakistanu. Redmisijos sutartis išmės reglamentuoja procedūrą. Ta sutartimi supaprastinama asmenų repatrijavimo procedūra. Kalbu apie trečiųjų šalių asmenis neteisėtai esančius Europos Sąjungoje. Ir ta procedūra taikoma tol, kol priimamas valstybė, narys, valstybė narė priima sprendimą, jog tie asmenys turi būti sugražinti į jų kilmės šalį. Visa tai bus aptarta asmenų gražinimo direktyvoje, kuri, bus, kuri galios nuo šių metų pabaigos ir ją rengė draugė taryba ir parlamentas. Ir žinoma, kai valstybė narė priima sprendimą išsiųsti konkretų asmenį, tai bendrai pagal susitarimą ją saisto visi tarptautinės teisės principai, susitarimai, ypač humanitarnės teisės principai. Pavyzdžiui, ne įsileisti asmenis. Ir todėl Visą tai reiškia, kad, kad na, tos garantijos negali nukentėti. Konkrečių Gruzijos atveju galiu patvirtinti skaičių, kurį minėjau ir kurį jūs citavote. Tai yra statistiniai duomenys 2007 metų, tai nėra prognozės. Kalbu apie gruzinų skaičių, apie gruzinus, neteisėtai esančius kai, kur, kai kuriuose valstybėse. Tai yra 4800 žmonių. Jei redmisijos sutartis egzistuotų, tie asmenys jau būtų repatrijuoti pagal tą sutartį. Visos sutartyje numatytos garantijos joms būtų taikomos, o pačioje Gruzijoje visos Gruzijos garantijos numatytos pagal tarptautinius susitarimus, kuriuos Grusija yra pasirašiusi, ir, pavyzdžiui, pagal Europos žmogaus teisų ir konvencija, taip pat Ženevos pabėgėlių konvencija, ir tuo konkrečiu atveju, dėl kurio, apie kurį jūs teiraujatės, galime jūs visapusiškai patikinti kad valstybės narės, priimdamos sprendimą išsiųsti Gruzijos piliečius iš šalies ir Gruzijos valdžia, kuomet jai sugražinami Gruzijos piliečiai išsiusti iš ES valstybių, e, užtikrina tas visas garantijas. Kreipiuosi į pranešėją, ar norėtumėte sureaguoti? Merci euh, des réponses très claires et très précises euh, qui sont euh, très encadrées dans cet accord par euh, la. Ačiū už aiškius ir tikslus atsakymus. Jie visi yra įtvirtinti sutartyje. Gruzija yra tarptautinių susitarimų šalis ir tai ir suteikia visas garantijas žmogaus teisių užtikrinimo srityje, kai įgyvendiname asmenų sugražinimo direktyvas. Liko nebedaug kolegų, bet aš tikėsiuosi e, jūsų indėlio į šį dokumentą ir galbūt rudenį jau galėsime šią procedūrą sėkmingai užbaigti dėl abiejų sutarčių. Pranešimo projektas bus pateiktas po vasaros. Atostogų šiuo posėdį baigiame. Rytinę jo dalį bent jau šiandien darbą pratesime 16.30 po pietų po plenarinio posėdžio. Ačiū visiems.